Good morning. Can we start our session, please? Dear guest. Uh, Dear... Labą dieną. Gal jau galėtume pradėti posėdį. E, gerbiami svečiai, Europos parlamento nariai, mėly draugai. Noriu visus jūs pasveikinti Europos parlamente, kai, naujus tech, kai kalbėsite apie naujų technologijų vaidmenį propaguojant žmogaus teisės. E, mūsų tribūnoje yra visai lė garbingų svečių. Tarp jų ir trys Sakarovo premijos laureatai, kurie pakomentuos mūsų pradėtas diskusijas. Noriu padėkoti ir kolegai vicepirmininkui Liberučiak už tai, kad jis dalyvauja čia e, šioje diskusijoje ir padarys pabaigoje išvadas. Kolegos, toliau kalbėsiu graikiškai. Europos parlamente, kur mes e, skatiname įvairovę ir daugia kalbiškumą, galime kalbėti savo kalbomis. Todėl aš kalbėsiu toliau graikiškai. Jau e, keletą metų mes visi tampame greitų naujų technologijų pokyčių liudininkais. Todėl galime konstatuoti, kad šio laikinių technologijų galimybės suteikia mums galimybę naudotis žodžio laisvę asmeniniu lygiu ir leidžia mums geriau bendradarbiauti su savo tautiečiais. Kolektyviniu lygiu naujosios technologijos leidžia nevyriausybinėms organizacijoms ir visuomeninėms organizacijoms geriau komunikuoti tarpusavyje ir geriau bendradarbiauti. Ta ypač pastebėjome per arabų pavasarį. Mums visiems didelį įspūdį padarė tai, kad įvairūs veikėjai organizavo savo veiksmus per įvairias komunikavimo priemonės. Todėl ir šiandien mes norėtume aptarti temą, kur yra nepaprastai svarbi ir keičia mūsų e, visuomeninį elgesį ir visuomenį organizacijų vaidmenį. Mūsų tribūnoje yra ponas David John Collins, kuris yra uh, atsakingas už e, viešosius politikas ir komunikavimą Europoje, artimuose rytuose ar Afrikoje. Google organizacijoje. Taip pat tarp mūsų yra Andrew Pudenhat, kuris yra atsakingas e, už e, e, pareigūnas iš Global Partners and Associates darbuotojas, Azerbaidžiano aktyvistas ir internetinio dienoraščio rašytojas Ali Novruzov yra tarp mūsų taip pat, kaip ir pane Marijet Šakė. Ji yra Europos parlamento narė, nuostabi kolegė. Be to, čia yra ir trys Sakarovo premijos laureatai, kurie yra pasirengę mums pasakyti kalbas. Pirmiausia, pane Žana Litvina iš Baltarusijos žurnalistų asociacijos, Sakarovo premiją gavusi 2004 metais. Pone Hauva Ibrahim yra iš Nigerijos juristė, o ponas Vaižing Seng yra E, Kinijos žmogaus teisų gynėjas. E, pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Davidui John Collins. Žodis jums. Penkias minutės galit kalbėti. E, Kitiems taip pat bus skiriama po penkias minutės. Taip galėsime padiskutuoti dar ir su auditorija. Pone Collins, prašom žodis jums. Ačiū, kad mane primate. Kalb... Aš visų pirma Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, būdamas Europos parlamente, bet tikrieji kovos už žodžio laisvę didvyriai, e, tikrieji e, fronto linijų lyderiai yra būtent Sakarovo premijos laureatai. Aš noriu pripažinti jų didvyriškumą, tikrai didvyriškumą. Tokios bendrovės kaip Google turi milžiniškus išteklius tokiems mūšiams organizuoti Ir mes žinome, kad net mūsų žmonėms kyla grėsmė e, dirbti tose valstybėse, kur bandoma cenzuruoti informacijos laisvę. Turime pripažinti tai ir padėkoti tiems žmonėms. Noriu pasakyti vieną paprastą dalyką. Mums internetinis žodžio laisvės užtikrinimas yra moralinės reikšmės. Tai yra kompleksinis reikalas, techninis, politinis bet e, tai yra tvirtas moralinis argumentas, ar visi gali gauti tą informaciją, kokios jiems reikia, ar visi gali e, išsakyti tai, ką jie nori, nepriklausomai nuo to, ko iš jų nori vyriausybė ar politikas ir ko reikalauja įstatymas. Kartais tas argumentas dėl žodžio laisvės internete ir laisvai e, kalbėti ir pasireikšti tampa techninė problema ir apie tai e, turime labai rimtai galvoti. Google tai ir daro. Žinoma, verslas labai didelė dalimi priklauso nuo informacijos srautų. E, būtų kvaila, jeigu aš apsimėčiačiau, kad taip nėra. Tačiau mums iš esmės tai yra moralinis argumentas. Pabandykim šiek tiek e, pažvelgti iš pašalės. Uh, prieš 10-15 metų Bangladeše vaikai neturėjo galimybės naudotis enciklopediją, nes buvo turbūt per daug sunku nueiti iki bibliotekos, o kai kuriuose pasaulio dalise galbūt tiems vaikams tokio amžiaus jau reikėjo dirbti. Internetas pakeitė padėtį, internetas sutikė galimybę gauti informaciją, apie kurią anksčiau nebuvo net girdėta. Deja, pasaulyje vis daugiau atsiranda režimų ir institucijų, kurios draudžia uh, tą teisę į internetinę informaciją. Prieš aštuonerius ar dešimt metų pasaulyje buvo labai nedaug vyriausybių, kurios taikė internetinę cenzūrą ar filtravo internetą. Dabar tas skaičius labai ženkliai auga ir e, dabar jų tokių valstybių yra kur kas daugiau negu prieš penkerius ar šešerius metus. Ir mūsų kova už laisvą internetinį žodį yra E, labai svarbi ir ji gali būti susijęta su jumis esančia iš čia. Aš manau, kad tie, kurie kalbės šiandien iš tribūnos, tą labai aiškiai pasakys. Kai kuriuose pasaulio dalyse ta kova yra pralaimima. Mums gyvenantiems vakaruose sunku susitaikyti su tokia padėtimi ir sunku suprasti, ką dėl to reikia kaltinti. Tačiau tiesa yra ta, kad pasaulyje vis daugiau yra pažeidžiamos asmens individualios teisės ir laisvės net vakaruose, valstybėse, kur mes galvojame, kad tokių dalykų neturi būti, yra tam tikrų apribojimų. Yra visa eilė vyriausybių, kurios prašo informacijos apie tai, kaip yra naudojamas Google internetinis e, paieškos variklis ir panašiai. Uh, Ir reikia pasakyti, kad tokie dalykai yra įjimas neteisinga kryptimi. Todėl mums Europos parlamento atliekamas darbas atrodo labai svarbus. Ir mm, čia tribūnoje sėdinti žmonės e, daro tai, ką, ko siekia Google organizacija. Aš galiu dar kartą pakartoti, kad mums tai yra moralinės reikšmės klausimas. Svarbu, kad pasaulio valdžios administracijos, nevyriausybinės organizacijos, ben, verslo bendrovės kovotų už pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių įtvirtinimą. Žmonės turi turėti galimybę gauti informaciją, kokios reikia ir e, skelbti informaciją, kokios jie nori. Žmonė, e, Google organizacija bendrovė labai didžiuojasi būdama tarptų žmonių, kurie kovoja už tokių laisvių tvirtinimą. Ačiū. Dėkoju už jūsų indėlį už pasisakymą. O dabar, o dabar žodis ponui Padofat, kuris kalbės angliškai. Um, Vairių žmogaus organizacijų direktorius. Ačiū. Kalbant apie internetą, jis yra labai įdomi masinės informavimo priemonė, panaudojanti daugybę įvairių bendravimo būdų. Iš tiesų, internetas suteikia galimybę, didesnės galimybės prieiti prie informacijos. Taip pat leidžia mums bendrauti tarpusavyje, dalintis turiniu, kurti turinį ir sudaro mums galimybės mobilizuotis ir burtis, kaip anksčiau nebuvo galima daryti. Taigi istoriškai mes norėjome kontroliuoti informaciją. Vyriausybiniai cenzoriai, leidyklos, ir buvo daugybė tarpinių stotelių, kurios stabdydavo informaciją. Taigi, man atrodo, kad internetas demokratizavo žodžio laisvę ir suteikia mums galimybių keistis turiniu ir kurti turinį. Jeigu mes palyginsime e, su valstybiniais transliuotojais, tai transliuotojai e, yra kuriami nacionaliniu lygiu, remiasi nacionalinėmis technologijomis ir turi aišku nacionalinį tikslą. Nacionaliniai transliuotojai yra sukurti tam, kad e, sukurtų vertės e, šaliai. Internetasgi pasižymė kitais principais. Čia galima būtų interneto kuriais palyginti su automobilių mechanikais tol, kol jie gali pasirūpinti jūsų automobiliu, jūs galite vairuoti ten, kur jums reikia. Ir interneto kūrėjų tikslas buvo sukurti tam tikrą tinklą, kuris teiktų konkrečias paslaugas. Ir kalbant apie internetą, viskas priklauso nuo to, kas jo naudojasi, kaip aktyviai jie to naudojasi, kokiamis priemonėmis ir technologijomis naudojasi, kokia infrastruktūra yra sukurta ir taip toliau. Taigi internetu galima naudotis tiek gerais, tiek blogais tikslais. Internetas labai padėjo e, žmogaus teisų kovotojams. Mes e, dabar galime stebėti e, vyriausybių veiksmus, galime mobilizuotis interneto pagalba ir vis sunkiau nuslėpti tam tikrų vyriausybių priespaudinius veiksmus prieš gyventojus būtent interneto dėka. Ir žmogaus teisų judėjimai e, gali pasinaudoti interneto. Visai neseniai matėme, kad daugelis aktyvistų naudojasi interneto paslaugo, paslaugomis. Ir tie aktyvistai nepriklauso politinėms partijoms, tai yra nepriklausomi žmonės, asmenys, kurie pasinaudoja interneto technologijomis ir mobilizuojasi, žiūrint į artimuosius rytus. Matome, kokiamis priemonėmis ir technologijomis buvo pasinaudota siekiant žmogaus teisų tikslų. Interneto gale priklauso nuo jos nepriklausomumo. Kiekvienas gali sukurti platformą, gali kurti turinį, juo dalintis ir iš esmės daryti tai, ko nori. O tai labai nepatinka nedemokratiniams vyriausybėms, kadangi tai kelia grėsmę jų galiai. Taigi represyvios vyriausybės imasi įvairių normatyvinių priemonių internetui pažaboti. Ir realybė yra tokia, kad Kinija sukūrė savo internetą, prie kurio negali prieiti likęs pasaulis. Ir tai yra modelis Iranui ir daugeliu kitų valstybių, kurios nori sukurti savo pačių nacionalinį internetą. Tačiau demokratiniams valstybėms internetas taip pat nėra labai priimtinas, nes internete taip pat yra labai daug radikalių nuomonių, Yra labai daug asmenų, kurie bando pasinaudoti interneto privalumais, netgi ištraukti pinigus iš sąžiningų piliečių. Taigi reikia pasirūpinti, kad internetas būtų valdomas. Kinija, Rusija, Brazilija, Indija turi savų iniciatyvų, Prancūzija taip pat pareikalavo to didžiojo aštuonetuko sustikime Paryžyje šiais metais. Ir iš esmės yra siekiama užtikrinti tam tikrą tvarką, tokią, kuri galioja, kalbant apie viešuosius transliuotojus. Taigi internetas gali tapti priežiūros ir represijos priemonę. Taigi mes kalbame apie nepriklausomą internetą, kuris gali tapti kažko panašiu į kabelinę televiziją. Pavyzdžiui, Sirijoje turime valstybės kontroliuojamų kanalų, Amerikoje e, turime daugybę kanalų. Ir iš esmės mes kalbame apie kovą už žmogaus teisės, apie komunikacijos politiką, apie tinklo neutralumą, apie autorių teisės, bet tie komunikavimo klausimai 21 amžiuje prilyksta žmogaus teisų klausimams. Ir iš tiesų, jeigu mes galime prarasti interneto teikiamas technologijas. Šiuo metu dėkoju. Dabar suteiksiu žodį tinklaraštininkui iš Azerbaidžiano ponui Ali Novruzov. Prašom. I, I want, um, I, I want first to start from a point that I come, uh, though I'm... Labai ačiū. Aš visų pirma noriu pasakyti, kad aš nesu iš uh, labai uh, pažangios techniškai ir progresyvios internetinė prasme valstybės. Mūsų e, valstybė yra 9 milijonai gyventojų. Tik vienas procentas gali naudotis e, internetu. Iš jų tik 20 procentų gali naudotis greituoju internetu. Taigi 99 procentai gyventojų arba nesinaudoja internetu apskritai, arba net nesidomi per daug tokia moderniška valstybės raida. Baku, Azerbaidžiano sostinėje, infrastruktūra yra tobulinama, e, bet bendrai infrastruktūra yra atgyvenusi. Interneto greitis vidutiniškai yra 2-3 MB per sekundę, jums turbūt atrodo tai labai jokinga. Internetas yra nepaprastai brangus, e, ypač lyginant su tuo, ką jūs turite čia. E, todėl vidutiniškai Azerbaidžiane e, interneto naudotojas yra miesto gyventojas, turintis e, nuolatinės pajamas ir drįstantis kalbėti. Šiandien Azerbaidžiane internetas yra kovos už žmogaus teisės ir demokratiją pagrindinė priemonė. Taigi kaip taip atsitiko, kad valstybėje, kurioje interneto infrastruktūra yra labai pasenusi, internetas vis tik tampa svarbiausia priemonė. Už tai mes e, turime turbūt būti dėkingi dabartiniai politiniai sistemai valstybėje. Kaip žinia, mūsų valstybė yra autoritarinė, nepaisant to, kad Azerbaidžianas yra Europos tarybos narė ir rytų partnerystės programos, kurią vykdo ES narė. Nepaisant to, mūsų valstybė yra e, pranešėjų be sienų e, reitingė 152 valstybė. Palyginkime su 2003-aisiais. Tada mes buvome 113 vietoje. Taigi labai smarkiai čia e, mūsų padėtis pablogėjo per 7-8 metus. Azerbaidžiano žurnalistų padėtis yra viena blogiausių pasaulyje. E, viena pagrindinio laikraščio pagrindinis redaktorius buvo įkalintas iki gyvos galvos, yra nemažai žurnalistų uždarytų kalėjimuose. Vyriausybė uždarinėja e, gatves, e, aikštės, universitetus, kad ten nepatektų jokios informacijos tradicinės žiniasklaida yra lūžu, žlugusi. Todėl jaunimas pradėjo naudotis internetu, bandydami apginti savo teisės, pagrindinės žmogaus teisės. Dėl to susidarė labai didelis skirtumas tarp e, Azerbaidžiano realybės, kur viskas yra kontroliuojama, rutiniška, nuobodu, gyvenimas yra labai griežtai kontroliuojamas ir tam tikrų interneto segmentų, kurie yra laisvi, atviri, turiu galvoje techniškai. Ir visi tie veiksmai tarsi sukūrė tam tikrą Azerbaidžiano aktyvistų Facebooko respubliką. Galima sakyti, kad egzistuoja dvi valstybės - Azerbaidžiano Respublika, kurioje praktiškai tebe dominuoja sovietinis gyvenimo būdas, ir Azerbaidžiano Facebooko Respublika, kuri yra laisva ir kurioje yra kovojama už jūsų šiandien e, aptariamas temas. Taigi kaip tai pasitiko, kad internetas yra laisvas tokioje valstybėje kaip Azerbaidžianas? Mes irgi apie tą klausimą galvojame, nes e, nors mūsų vyriausybė yra represinė, internetas atrodo tebėra laisvas. Tačiau iš tiesų internetas nėra e, realiai laisvas. Techniniu požiūriu jis yra laisvas, nėra cenzūros, nėra filtrų, nėra panašių apribojimų. Tačiau e, vyriausybė imasi labai griežtų priemonių prieš internetinius aktyvistus. Vyriausybė supranta, kad ji negali kontroliuoti informacijos ir internetinės veiklos. Todėl yra bandoma pritaikyti tokius metodus, kaip interneto veikėjų įkalinimas, jų sumušimas. 2009 metais kalėjimą buvo uždaryti du interneto aktyvistai už satyrinį video. Tai buvo vadinamieji e, interne, interneto dienoraščių rašytojai ir Europos parlamentas tada mums labai padėjo, turiu galvoje ir šalia manęs sėdinčią ponę Šakį ir jūsų pirmininką poną Buziką. Tada mes turėjome tuos vadinamosius dankiai blogas interneto dienoraščio rengėjus, kuriuos pavyko išlaisvinti. Dabar matome, kad yra įvardinamos penkios valstybės, kur uh, Kinija, Egiptas, Vietnamas, Sirija, Izraelis, Azerbaidžianas, kuriuose e, interneto vartotojai, interneto aktyvistai yra uždaryti į kalėjimą. Tarp jų yra ir Harvardo universiteto studentas, kuris e, grįžo į savo tėvynę Azerbaidžianą ir bandė padėti e, šal, šaliai išlaisvėti, bet vyriausybė jo veikla nepatiko. Baigdamas aš galiu pasakyti, kad mūsų vyriausybė internetas yra kaip amerikietiška vaikų dainelė. E, ponas Mr. Johnsonas turėjo katiną, kurio norėjo atsikratyti, bet tas katinas vis sugrįždavo ir sugrįždavo. Taip atrodo ir su mūsų valdžia yra. Jeigu vyriausybės pare... vienas vyriausybės pareigūnas yra pasakęs, kad internetas yra juodas katinas be šeimininko, kuris šoka per kiekvieną torą, tvorą ir įlenda į kiekvienus namus be jokio leidimo. Taigi Azerbaidžiane internetas yra tas juodas katinas, kurį yra bandoma visomis priemonėmis e, sulaikyti. O baigdamas aš noriu pasakyti, kad Azerbaidžiano kibernetiniai disident... disidentai e, tęsia tylę kovą su tokia padėtimi. Ir dar vakar aš mačiau ataskaitą, kurioje buvo sakoma, kad Azerbaidžiano valstybės komisija pradėjo šmeišto kampaniją prieš interneto dienoraščio autorių, kuris gyvena Europoje. Bandoma jo dienoraštį pasmerkti. Ir e, matome, kad tai vyksta valstybėje, kuri yra tar Europos tarybos narė ir ES rytų partnerystės narė. Ačiū. And uh, now our colleague, Mr. Dabar suteiksiu žodį kolegiai, poniai Šakiai, kuri dirba kultūros ir švietimo komitete. Prašom. Ačiū. Norėčiau padėkoti pirmininkui ir visiems, kurie prisidėjo prie šios konferencijos rengimo. Iš tiesų nuostabu, kad visi čia susirinkome ir puiku, kad pas mus atvyko Sakarovo premijos laureatai. Mane tikrai įkvepia e, visa tai ir tai dar kartą primena, kokią įtaką asmenybės gali padaryti kovoje su žmogaus teisė. Kovoje už žmogaus teisės. Iš tiesų, man didžiulė garbė dalyvauti čia kartu su jumis šiame renginyje ir aš tikiuosi, kad mūsų daroma įtaka bus dar didesnė ateityje. Aš dirbu ne tik kultūros, švietimo ir žiniasklaidos klausimais. Aš taip pat dirbu ir žmogaus teisų bei tarptautinės prekybos klausimais. Ir būtent iš tos pusės aš norėčiau tarti keletą žodžių apie technologijas ir žmogaus teisės. Mes išgyvename milžiniškų pasikeitimų laikotarpį. Galime prisiminti rinkimus 2009 metais Irane. Mes patys tapome liudininkais daugybės žmonių drąsos, kurie išėjo į gatves paklausti, kasgi atsitiko su jų balsais. Šiandien Irane bandoma sukurti halal internetą, kuris būtų panašus į Kinijoje veikiantį internetą, apie kurį užsiminė Andrew. Tai būtų visiškai cenzuruojamas valdžios internetas. Indijoje ir Kinijoje yra fiksuojama didelė e, centralizacija, bet e, reikia prisiminti Šiaurės Afrikos artimųjų rytų revoliucijas ir technologijų vaidmenį juose. Bet ir mūsų pačių visuomenėse žmonės sugebėjo susiburti ir mobilizuotis Ir dabar asmenys turi labai daug beprecedentės galios. Buvo mestas iššūkis tam tikroms technologijoms ir aš tikiuosi, kad mes patys demokratinėse visuomenėse galėsime padaryti ir inicijuoti didelius skirtumus. Kova už žmogaus teisės perėjo į internetinę erdvę. Aš priklausau D66 partijai, kuri prieš porą metų balsavo už teisę naudotis internetu kaip už pagrindinę žmogaus teisę. Iš tiesų daug kas buvo nustebę ir galvojo, kad tai sumenkins žmogaus teisės, bet mes galime dabar pasakyti, kad internetas yra labai svarbi infrastruktūra, kuri gali užtikrinti daugybę žmogaus teisų. Galimybę naudotis informaciją be jokios cenzūros. Tarkime, e, galime kalbėti apie visuomenės, kurioje sunku kalbėti apie moterų reprodukcinės teisės. Ne internete tokia informacija nėra prieinama. Spaudos laisvė taip pat priklauso nuo naujų technologijų, bet taip pat ir žodžio laisvė ir laisvė į susirinkimus. Dirbame tokioje visuomenėje, kai galima fiksuoti žmogaus teisų pažeidimus ir tampa vis sudėtingiau paneigti, kad žmogaus teisės yra pažeidžiamos. Iš esmės, kameros yra instaliuotos beveik visur ir jos mums rodo, kas vyksta. Ir tai pakeitė mūsų požiūrį į žmogaus teisės. Anksčiau prieš tapdama ES parlamento nare dirbau tarptautinėme tribunolė skirtame buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Taigi dirbau su karo nusikaltimais ir prisimenu, kad labai retai mes gaudavome nuotraukų arba video įrašų, tai būdavo tikras lobis, nes daugybė, didžioji dalis liudijimų buvo žmonių parodymai, kuriuos mes turėdavome sutikrinti dar ir dar kartą. Ir tai buvo vos prieš 15-20 metų. Pažiūrėkime, kiek liudijimų ir parodymų mes turime dabar. Tie, kurie užsijima priespaudą, seka visus įvykius. Jie taip pat turi daugiau galimybių, daugiau patirties ir daugiau žino apie naujasias technologijas. Yra daugybė e, žmonių, kurie yra net kankinami. Pavyzdžiui, Tunise Benali vyriausybė tikrai labai puikiai taikydavo technologijas, kad įsibrautų į žmonių asmeninės e, pašto dėžutės. Sirijoje praėjusią žiemą, pavyzdžiui, apribojimai naudotis e, žodžio laisvę buvo panaikinti, žmonės buvo paskatinti naudotis socialinės e, žiniasklaidos kanalais. Tačiau toki, tokia komunikacija buvo prižiūrima ir sekama. Kitas dalykas yra Europos bendrovių, kurios instaliuoja tokias priežiūros sistemas um, Sirijoje ar kitose šalise. Irane, pavyzdžiui, pusė kalinių komunikacija yra sekama Junktinėje karalystėje, Europoje. Taip pat buvo kalbama apie žinučių ribojimą. Taigi, ką mums dėrėtų padaryti, ką mes galėtume padaryti. Kaip politikai mes neturėtume pernelyg reglamentuoti interneto veiklos. Mes dažnai turime iliuziją, kad galime viską padaryti vieni, bet mes turime bendradarbiauti su žmogaus teisų gynėjais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais suinteresuotais partneriais. Yra tokie dalykai kaip galių atskirimas ir demokratinė priežiūra, demokratinis atskaitingumas. Mums yra reikalinga patikima informacija, mes negalime pernelyg riboti interneto, mums taip pat reikia užtikrinti, kad bendrovės dirbtų skaidriai, kad turime žinoti, ką, kokios bendrovės eksportuoja, kad jos nepadėtų tam tikrų šalių vyriausybėms užsiimti represinėmis priemonėmis prieš gyventojus. Tas turėtų atsispindėti mūsų prekybos politikoje taip pat. Moksliniai tyrimai ir jų pritaikymas taip pat yra svarbus aspektas ir mes turime išlaikyti savo patikimumą, negalime pakengti savo užsienio politikai e, ir savo kovai žmogaus teisų srityje ir čia turiuomenė Europinės įmonės. Baigdama noriu pasakyti, kad internetas ir naujos technologijos labai stipriai pasikeitė, tačiau jos nepakeitė pagrindinių žmogaus teisų. Ačiū. Thank you, Mrs. Shaki. And now we have listened. Ačiū, ponė Šakiai. Išklausome įdomių pasisakymų. Ir dabar perėsime prie Sakarovo premijos laureatų. Turime tris. Pirmiausia, ponė Litvina, 2004 metų premijos laureatė. Prašom. Five minutes, please. Okay. <clears throat> Э, добрый день. Первые мои слова, они... Да, я буду говорить по-русски. Labadiena, aš kalbėsiu rusiškai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už galimybę atvykti į šią labai svarbę man vietą ir kalbėti šiai auditorijai apie savo profesiją, apie savo problemas, apie savo šalies problemas. Problemos susijusios su internetu, socialiniais tinklais, su jų plėtra arba žvelgiant šiame kontekste Man internetas tai yra unikali galimybė realizuoti žmogaus teisę į informaciją, į informacijos gavimą, į informacijos sklaidą. Nedemokratiniai režimai būtent yra grindžiami informacinės erdvės monopoliu. Jie priverčia žmonės tikėti jų propagandą ir neleidžia jiems susiorientuoti ir suvokti tiek savo šalies, tiek ir pasaulio įvykių. Šiandien prie viso to dar ir prisideda ekonominė krizė Baltarusijoje, bet mes pastebėme ir teigiamų pokyčių. Žmonės tiesiog trokšta necenzūruotos laisvos informacijos. Tai ir yra tas faktas, kuris suteikia jėgų nepriklausomai žurnalistikai, išsilaikyti, suvokti savo vaidmenį, savo svarbą ir suvokti savo paskirtį ir tikslą visuomenėje. Tai tas tikslas ir yra - ieškoti ir teikti informaciją. Internetas mūsų šalyje visų pirma yra apsikeitimo informacija, garbinga informacija platforma. Žinoma, valdžia reaguoja į tai, reaguoja į tai, kad plečiasi interneto auditorija, į tai, kad aktyviau dalyvaujama forumuose ir panašiai. Teigiami atitinkami įstatymai ir mėginama kontroliuoti internetą. Šiuo metu Baltarusijoje visi atitinkamos paslaugos teikėjai turi naudotis Baltarusijos domenų, turi būti priregistruoti valstybės e, institucijose ir panašiai interneto vartotojai negali naudotis internetu, interneto kavinėse, jeigu neturi asmens dokumentų. Jeigu neturi paso, negalėsi pasinaudoti interneto paslaugomis interneto kavinėje. Be to egzistuoja ir juodieji sąrašai, į kuriuos yra įtraukta mm, interneto paslaugų teikėjai ar interneto puslapių E, interneto puslapiai, kurie yra ypatingai aktyvūs žmogaus teisės rytyje ir panašiai. Reiškia, tame juodajame sąraše šiuo metu yra apie 30 tokių interneto puslapių. Ką reiškia patekimas į tokį sąrašą? Į šių sąraše esančių institucijų puslapius negalima patekti iš valstybinių bei švietimo įstaigų kompiuterių. Nepaisant visų valstybės pastangų kontroliuoti internetą, internetas vis tiek yra ta erdvė, kurioje informacija kursuoja laisvai. Ir interneto dėka ir šalyje, ir visame pasaulyje atsiranda galimybė stebėti teisės procesus, teisinius procesus, teismų procesus. Pavyzdžiui, kaip ir šiandien yra teisiamas Alisijus Beliackis Baltarusijoje. Ir internetu yra transliuojam, nuolat transliuojama naujausia informacija, kaip vyksta teismas. Kitas dalykas - interneto mobilizacinė funkcija. Po paskutinės rinkimų kampanijos visi matėme, kaip gali veikti protesto nuotaikų mobilizavimas internetu, kaip galima pasinaudoti žmonių gebėjimu konsoliduotis interneto technologijų pagalba. Vasarą vyko tokia akcija, kuri vadinosi revoliucija per socialinius tinklus. Be vėliavų, be ginklų, be nieko. Visi e, tos revoliucijos dalyviai susitarė internetu ir be jokių atributų, be jokių papildomų priedų, tiesiog vienu metu iš, išsiruošė, išėjo į gatves ir vaikščiojo jomis ir plojo. Žinoma, valdžia mėgino išvaikyti šias akcijas ir tai tik rodo, kiek valdžia bijosi interneto kaip galimybės konsoliduotis žmonėms. Be to, internetas Baltarusijoje leido būti solidariems ar parodyti solidarumą su represuojamiems asmenims. Buvo galima rinkti parašus, buvo galima remti jų uh, šeimos narius, kalbama apie visus tuos, e, kurie patyrė Baltarusijos valdžios represijas, ar tai būtų kalėjimas, ar kokios kitos ribojamosios priemonės. Ko labiausiai bijomės pastaruoju metu? Bijomės, kad e, valstybė izoliuosis. Aš e, manau, kad interneto ir socialinių tinklų plėtra yra būtent tas kelias, kuris galėtų atnešti mūsų šaliai demokratinės permainas. Kadangi dabar turime tas naujas technologijas, tiesiog bus neįmanoma paversti šalį tokią teritoriją, kuri yra uždara bet kokiai informacijai. Tad aš tikiuosi, kad mano šalyje įvyks demokratinės permainos, einant būtent šiuo keliu, būtent informacijos prieigos prie informacijos keliu visiems piliečiams. Ačiū. <coughs> Μετά την κατάσταση στη Λευκορωσία και τις δυσκολίες ελεύθερης πληροφορίας. Ačiū. Taigi girdėjome, e, kokia padėtis Baltarusijoje ir kokie sunkumai iškyla, bandant naudotis internetu toje šalyje. O dabar periname prie kito laureato iš Afrikos. Periname prie kito žemynų. Pone Hauva Ibrahim yra Nigerijos žurnal, žiuri, žiūristė. Žiūri, ir ji pakalbės apie moterų teisų apsaugą. Ačiū. Europos parlamento ir jo vicepirmininkės e, kreipiuosi jūs, gerbiami parlamento nariai, ypač e, žmogaus teisų gynėjai. Jūs esat nuostabus žmonės. Ačiū, kad suteikėte mums galimybę uh, E, su jumis kalbėtis, pasidalinti mintimis. Aš norėčiau tris mintis išsakyti trumpai. Ir labai džiaugiuosi priklausyti uh, kalbėtojų sąrašui. Rytoj mes jau gyvensime su žmonėmis, kurie supranta dvi kalbas - technologijų kalbą ir mokslo kalbą. Ir moteris turi būti tame tose pirmosiose gretose rytoj, ypač moteris iš besivystančių šalių. Ačiū už tai, kad keičiatės naujausią informaciją su mumis apie technologijas, ypač komunikavimo technologijas. Antras dalykas. Norėčiau pakalbėti apie moterų įtaką skaitmeninėme pasaulyje. Manau, kad e, tam, kad mes e, sukurtume pasididžiavimo vertą rydieną, turime patys aktyviai dalyvauti naujųjų technologijų e, visuose segmentuose, nuo sieros gamybos iki kosmoso, raketinio mokslo. Mažose kaimuose ir miestuose mes ištisus amžius kovojame už elementariausią raštingumą. Dabar viskas pasikeitė. Baigsiu istoriją papasakodama, kaip technologijos, ypač telefonai, prisidėjo prie e, kaimų gyvenimo kokybės. Visiškai e, bejėgiai, beraščiai e, žmonės, kurie neturi pinigų ir neturi balso, E, galiausiai gavo paprasčiausią prietaisą - telefoną. Telefonas iš pradžių apibrėžė ekonominę galę. Dabar jau moteris gali eiti į kaimo parduotuvę ar turgų, e, o kita bus e, savo ūkija. Ir matome, kad e, ta moteris, kuri gyvena savo ūkiją, pasikalbėsiu su moterimi esančia turguje, gali sužinoti, kiek kainuoja jos prekės. Taigi moteris perkanti, pavyzdžiui, riešutus turguje galės paskambinti moteriai ūkiją ir pasakyti, kas kiek vertas. Tai reiškia ekonominę galę technologijų dėka. Aš Pati dar neseniai ėjau į kalnus, į miškus, vandens ieškodama. Ir e, staiga kalno e, vidury pamačiau, kaip e, moters telefonas suskambo. Ir aš tikrai nustebau tai pamačiusi, nes ištisus amžius mes gyvenome tamsoje ir buvome beraščiai. Dabar viskas pasikeitė. Ir aš jos paklausiau, kaip tu atpažįsti skaičius telefone. Jis sako, man dabar reikia pažinti raides, kad aš galėčiau savo vaikų vardus susirašyti telefone. Anksčiau mes nesugebėjom moterų kaimuose įtikinti, kad reikia mokytis abecėlės. Nes ir vyrai, ir moteris kaimuose mane, kad švietimas niekam nereikalingas. Jie nuo vieno iki dešimt nemokėjo suskaičiuoti. O dabar, turėdami telefoną, jie jau išmoko skaičius nuo vieno iki dešimties, kad galėtų naudotis tuo telefonu. Taigi, jeigu anksčiau e, buvo nekreipiamas dėmesys į mokymąsi, tai dabar vien tik mobilieji telefonai jau pakeitė gyvenimą. Kelias į ateitį, kelias į žmogaus orumą, nepriklausomai nuo mūsų lyties, rasės, odos spalvos, kilmės E, į ateitį vedantis vienijantis faktorius yra technologijų kalbos supratimas ir mokslo kalbos supratimas. Ačiū. Thank you very much, Mrs. Ibrahim. And now... Labai ačiū, ponė Ibrahim. Dabar ponas Jingšeng iš Kinijos. Žodis Jums, gerbiamas laureatė. Šėja dadžia. 呃，很高兴在这个地方，欧洲议会呢能够把互联网络的事情。Ačiū. Man labai džiugu dėl šios galimybės atvykti į parlamentą ir kalbėti apie internetą po arabų pavasario visi susivokia, kad internetas gali suburti, apjungti žmonės ir kad tai gali būti ta priemonė, kuri paskatina revoliuciją. Kinijos žmonės taip pat yra suvokę interneto svarbą. Ir kiniečiai internete yra labai aktyvus. Jie dažnai netgi gali priversti vyriausybę kažko atsisakyti interneto pagalba. Pavyzdžiui, prieš keletą mėnesių Kinijos vyriausybė sulaikė menininką Ai Weiwei. Kinijos žmonės internete pradėjo judėjimą, kad Ai Weiwei būtų paleistas. Dabargi Kinijos vyriausybė vėl bando ieškoti pri... preteksto sulaikyti Ai Weiwei. praėjus dešimčiai e, dienų buvo pradėtas naujas judėjimas, buvo surinkta labai daug e, pinigų ir vyriausybės pastangos sulaikyti menininką buvo apribotos. Taigi internetas tapo svarbia priemonė žmonėms išreikšti savo balsą, savo nuomonę. Žinoma, vakarų bendrovės, kurios sukūrė internetą, E, jų indėlis yra labai svarbus, nes internetas atnešė daug naudos žmonėms. Tačiau Kinija turbūt yra viena pirmųjų, kuri pradėjo cen cenzuruoti internetą. Vakarų bendrovės kaip Google, Yahoo teikia Kinijos vyriausybei informaciją apie žmonės besinaudojančiais internetu. Ir ta informacija yra naudojama teisme. Ji tikrai nepadeda tiems drąsiems žmonėms, kurie internete drąsiai reiškia savo nuomonę. Taigi vakarų šalis, vakarų bendrovės ir politikai turėtų pagalvoti, kaip galima ir piktais kėslais naudotis naujosiamis technologijomis. Daugelis bičiulių kalbėjo apie diktatūras, daug kas negali naudotis laisvai internetu, jų veiksmai yra kontroliuojami vyriausybės, o tam padeda vakarų įmonės. E, kiniečiai bičiuliai prašė manęs tą paminėti, kad vakarų įmonės remia Kinijos valdžią ir diktatūrinės šalis, kurios neleidžia laisvai žmonėms reikšti savo nuomonės internete. Aš manau, kad vakarų šalis turėtų judėti į priekį, o ne atgal, kaip kad daroma dabar. Tarkime, JAV vyriausybė e, plėtoja santykius su Kinija. Bendradarbiavimas sukasi aplink finansus daugiausia ir žmogaus teisės yra ignoruojamos. Kinijos vyriausybė labai aiškiai rodo, kad ji nesiklauso į vakarų šalių pareiškimus. Niekas Kinijoje į tai neįsiklauso. Ir ši situacija yra glaudžiai susijusi su finansinė situacija. Daugelis kiniečių prašė manęs, kad aš pasakyčiau štai ką. Kinijos vyriausybė niekuomet jūsų negelbės, nes žiūri jūs kaip į priešus. Kitas dalykas dėl pagrindinių vertybių, dėl pilietinių teisių. Aš tikiuosi, kad jūs nepaminsite e, savo vertybių, savo teisų. Jūs norite klėstėti, užsimti verslu ir taip toliau, bet nepamirškime žmogaus teisų pagrindinės vertėjas. Taigi mano bičiuliai prašė manęs visą tą priminti. Žinoma, aš negaliu atstovauti visai Kinijai čia. Bet aš žinau, kad daugelis kiniečių yra drąsūs ir jie tikisi, kad Kinija gali žengti demokratijos keliu, ypač matant, kas vyko arabų pasaulyje. Ir aš noriu Jums priminti, kad dėrėtų galvoti ne tik apie trumpalaikius tikslus, bet ir apie ilgalaikę perspektyvą. Na, prisimant arabų revoliuciją, žinoma, Buvo daug apie ką pagalvoti, analizuojant situaciją. Ir reikia paremti tuos žmonės, nes jų norai yra tokie patys kaip ir jūsų. Jeigu jūs neparemėte tų šalių, tai kaip galima su jomis kalbėtis. Tas pats pasakytina ir apie Kiniją. Jeigu jūs netliksite e, svarbaus aktyvaus vaidmens, jūs prarasite kiniečių meilę. Kinė iš tiesų žavisi žmogaus teisų situacija vakaruose, tačiau yra nusivylusi jūsų pastaruoju elgesiu ir veiksmais. Aš tikiuosi, kad visi mylintis laisvę gali veikti iš vien, kad pasaulis taptų geresnis ir kad konfliktų būtų mažiau. Ačiū. Labai ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį E, visiems mūsų e, pagrindiniams kalbėtojams, kurie galės po porą minučių sureaguoti. Prašyčiau pakomentuoti tai, ką sakė Sakarovo premijos laureatai. O po to uh, suteiksiu žodį kitiems mūsų svečiams. Pirmiausia, suteikiu žodį ponui Džonui Collinsui. Vienai minutiai. Like all of, all of people... Labai ačiū. Aš tikrai žaviuosi visais esančiais šioje salėje. Uh, Man tikrai įkvėpė tai, ką sakė ankstesni premijos laureatai. Galiu vieną dalyką pasakyti, galiu visus patikinti, kad Kinijoje niekada nesame suteikę vartotojų informacijos Kinijai. Galiu patikinti tuo savo uh, draugą sėdinti prieš akis. Prieš akis aš uh, žinau, kad uh, yra buvę bendrovių, kurios perdavė informaciją, bet mes to nedarome. Uh, Ir dabar mes e, Kinijoje e, esam, kuriame atskirą centrą ir aš manau, kad dauguma žmonių apie jį jau žino. Kitas dalykas, aš galiu visiems pasakyti, kad šis mūšis e, gali baigtis ir aktyvistų, ir vyriausybių pergalė. Todėl labai svarbu visiems esantiems šioje salėje daryti spaudimą pasaulio valdytojams ar šiam parlamentui ir kitiems kad ši kova baigtųsi e, rezultatu tenkinančiu mus visus. No. Okay, okay. No. I, I, eh? At the end, no. No, okay. I thought maybe the previous. Pone Šakė, aš maniau, kad e, kiti kalbėtojai norės anksčiau pasakyti. Labai trumpai. Labai naudinga buvo pasikeisti nuomonėmis su jumis ir tai patvirtina, kokia svarbi yra ta koma, kurią ir aš vykdau kuri, kova, kurią aš vykdau, kaip svarbu yra dalyvauti kovoje žmogaus teisės. Technologijos gali būti panaudotos ir vyriausybių, ir saugumo tarnybų, ir policijos, ir valstybinių bendrovių, ir kitų tų opresnių, represinių režimų e, samokslininkų. Bet mes negalime apsiriboti tik techniniais standartais. Yra techninių standartų, kuriais vadovaujasi e, Europos bendrovės gaminančios telefonus. Taip pat yra ir duomenų sulaikymo savoka, kada policija ir administracija gali įsikišti į asmenų privatų bendradarbiavimą, e, komunikavimą ir gauti e, informaciją apie asmenį gyvenimą. Tai yra svarbu, pavyzdžiui, jeigu dinksta vaikas arba slidininkas dinksta kalnuose. Bet e, laisvoje visuomenėje turi būti labai aiškiai apibriešta, kada policija gali įsikišti, kada ne, kada e, GPS signalas gali būti panaudotas asmeniui, asmens vietovį nustatyti, kada ne. E, nereikėtų turbūt leisti naudotis tuo signalu tais atvejais, kai, viso, kai vyriausybė nori išsklaidyti dešimt žmonių susirinkusių aikštėje. Labai svarbu, kad informacija būtų prieinama visiems žmonėms pasaulyje, ypač moteriams. Ir apie tai privaloma galvoti. Ačiū, ponė Šakė. To... Ačiū, dabar suteiksiu žodį profesoriui Džordžui Bušvili iš e, tarp Kučivili, kuris yra iš tarptautinio centro. And, uh, uh Ačiū už visas prezentacijas, kurios yra susijusios su technologijų panaudojimu kovoje už žmogaus teisės. Noriu pasakyti, kad mes neturėtume apsiriboti tik deklaracijomis apie žmogaus teisės ir neturėtume apsiriboti tik Prancūzijos revoliucijos laikais ir tuo metu naudojamais terminais. Turėtume kalbėdami apie informaciją ir galimybę naudotis informaciją, naudotis e, šių dienų terminais. Turėtume kalbėti šių dienų terminais. Visi turbūt e, žinome, e, kokia yra situacija su žmonių asmeniniu pokalbiu ir susirašymu sekimu. Labai sunku tą reglamentuoti ir stebėti, kur ir kaip tai vyksta. Mes žinome, kad valstybės keičia teisės aktus, kad suteiktų galimybę galios struktūroms įsikišti ir kad būtų apribotos galimybės prieiti prie informacijos internetu. Taigi mes judame link tokio selektyvaus modelio pasaulyje kai bus sunku tarptautiniams agentūroms reaguoti. Taigi aš turiu pasiūlymą pagalvoti apie laisvą informacijos tiekėjimą internetu. Žinoma, nebent tai e, pažeistų konstitucinės nuostatas. Ir aš čia kalbu apie nacionalinės žmogaus teisų deklaracijas, kad tai taptų tam tikrą raudoną kortelę šviečiančią vyriausybėms, kad joms nekiltų noras riboti žmogaus teisų. Ačiū. Uganda. Dėkoju. Dabar William Black, ambasadorius Ugandai. Prašom, ar norite pasisakyti? Išsakykite savo pasiūlymus. Turime 15 minučių pasikeitimų nuomonėmis. Atsiprašau, bet aš neprašiau žodžio. Please. Can you introduce yourself, please? Yes, yes. Prašom, prisistatykite. Aš esu Nesis Sigma iš Serbijos, iš Otpor judėjimo Angliškai tai būtų pasipriešinimo judėjimas, kuris nuvertė Miloševičių. Vėliau mes įsteigėme organizaciją dėl nesmurtinio veiksmų propagavimo ir aš esu šios organizacijos atstovas ir mes apmokome žmonės iš įvairių šalių. Galėčiau paminėti Ukrainą, Gruziją, Maldyvus, visai neseniai Egiptą, Libaną, kai jie iš, išstūmė pajėgas. Taigi mes norime pasakyti, kad egzistuoja tam tikri spastai. Galima e, nuginkluoti oponentą virtualiame pasaulyje, bet e, realiai reikia jį uh, nuginkluoti realiame pasaulyje. Internetas, naujoji žiniasklaida, socialiniai tinklai yra priemonės, apie kurias pasisakė anksčiau kalbėję ir tai turi išlikti tą veiksmingą ir naudingą priemonę. Bet aš norėčiau iš kitos pusės į tai pažiūrėti. Serbijoje, kai mes pradėjome darbą, internetas buvo tik atsiradęs. Aš nežinau, kas būtų atsitikę, jeigu tuo metu internetas būtų egzistavęs ir socialiniai tinklai būtų prieinami buvę. Aš manau, kad mes būtume tiesiog susitelkę į kompiuterius ir nebūtume išėję į aikštes ir nebūtume turbūt nugalėję Miloševičiaus. Uh, Šiandiengi kalbame apie Siriją. Per pastarosius aštuonis mėnesius mes matėme, kad žuvo daugybė žmonių, daugybė tūkstančių žmonių ir niekas nereaguoja arba reaguoja per nelyg lietai. Prieš tai turėjome Libijos atvejį. Aš manau, kad Sakarovo tinklas turėtų labiau paremti tą nesmurtinę veiklą, nesmurtinius veiksmus propaguojančius aktyvistus, kad matytume daugiau sėkmės istorijų, kad nepasikartotų tai, kas įvyko Libijoje, Afganistane, Irake, Kosove ir kas tikiuosi nepasikartos Sirijoje. Tuo ir baigsiu. Ačiū. Thank you very much. Thank you. Please. Could you do, introduce yourself, please? Sure. My, my name is... Ačiū, prisistatykite. Aš esu Sipinko. Aš e, esu žmogus teisų aktyvistė, užsiimu šią veiklą 20 metų. Taip pat e, turiu 27 metų patirtį internete. Aš Esu tinklo administratorė, dirbau tokį darbą kurį laiką. Dėl to aš skirsiu daug dėmesio internetui. Noriu pabrėžti, kad daug kalbama apie kaip tai, kaip paremti Kinijos demokratijos ir žmogaus teisų judėjimus. Visi mes puikiai žinome, kad prieš keletą metų Yahoo dėl bendradarbiavimo su Kinijos vyriausybė prisidėjo prie to, kad keletas aktyvistų buvo uždaryti į kalėjimą. Vienas iš jų gavo dešimties metų nuosprendį. Net ir apie Google galiu pasakyti, kad čia kalbu apie tai, kad buvo įsiveršta į Google sąskaitas. Iš tiesų tai yra tam tikra pagalba Kinijos vyriausybei, Sisko vakaruose galėčiau paminėti, kurie eksportuoja programinę įrangą Kinijos valdžiai. Ir praeitie buvo tokių atvejų, kai disidentai kel, kreipdavosi į mus mokamų telefonu ir policijai reikėdavo šiek tiek laiko, kad juos susektų ir atsektų. Tačiau dabar dėl pažangios technologijos importuotos iš vakarų galima tokius skambintojus e, susekti kur kas greičiau. Taigi aš noriu išreikšti tą susirūpinimą vakarų valdžios atstovams dėl to, kad tokiamis technologijomis galima pasinaudoti siekiant e, piktų kės. Please. Two more. Oui. You have the floor. Thank you. Prašom. Ačiū. Aš esu uh, Rapporteur Sans Frontier, žurnalistų be sienų atstovas Olivier Bazil. Uh, Aš e, galiu pasakyti, kad e, karas už žodžio laisvę vyksta dviems lygmenimis - teksto lygmenių ir technologijų lygmenių. Dėl teksto aš e, norėčiau paminėti iniciatyvą, kuri buvo iškelta Sakarovo laureatų ir mes ją rengėme, apie tai šįryt jau kalbėjome. Mes bandome konkretizuoti formalų kreipimąsi į Europos parlamentą, kurį pasirašė penki laureatai kol kas, galbūt bus daugiau ir formaliai prašome Europos parlamento nepasirašyti aktos. Mes žinome, kad tas tekstas turės didžiulės įtakos interneto likimui. Ir e, jis e, gali, e, gali turėti ypatingai rimtų padarinių žodžio laisvė ir spaudos laisvė. Iš Europos parlamento mes reikalavome labai daug. Europos parlamento vaidmuo e, yra ne galės būti e, įtvirtintas e, prisidedant prie šio mano minimo teksto. Kitas dalykas, aš žinau, kad Europos parlamento atliekamas darbas nėra lengvas, bet e, aš žinau, kad netaip jau lengva yra viską paversti įstatymais. Tačiau bendradarbiaudami su bendrovėmis <clears throat> galime aiškiau įvardinti savo tikslus ir E, žmogaus teisų komitetas galėtų įvesti tam tikrus ar pareikalauti tam tikrų apribojimų. E, negalima e, išbraukti žmogaus teisų problemų ir apsiriboti tik tai komercinėmis problemomis ar techninėmis problemomis. Mes apribojimus įvesdami rinkos nenužudysime jokių būdų Mes turime suprasti, kad žmonės nori atviro, visą apimančio interneto su socialiniais tinklais, e, su interaktyviomis funkcijomis. Ir negalima leisti grupiai valstybių sukurti internetą internete. Nes gali būti, kad atsiras kada nors amerikietiškas internetas, kuris skirsis nuo europietiško interneto ir taip bus dėl atsiradusių teisės aktų. Ir baigdamas dar noriu paminėti, kad karas yra techninis. Mes e, sakome, kad turėtų būti naudojamas Sakarovo ne, pa, pa, e, vardas, kad būtų užtikrinta tam tikra Europos finansinė parama e, organizuojant įvairiausias e, akcijas. Ir neretai matome, kad e, tie pinigai yra panaudojami apeiti cenzūrą. Formuodami savo poziciją turi būti nuoseklus. Europos parlamentas galėtų inicijuoti kokiu nors labai reikšmingu veiksmu šioje srityje ir kreipiamės formaliai dabar Europos parlamentą. Nepasirašykite aktą e, pasirūpinkite, kad tokio pobūdžio susitarimas nepraeitų pro parlamentą, kuris atstovauja Europos visuomenį. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur, de cette nouvelle dimension. Ačiū, ponė, už tokią naują, tla, naujos temos iškelimą šioje diskusijoje. Kas dar norėtų pasakyti? Prašom, ponas Gale. Suis, uh, Aš esu žmogaus teisų Irane gynėjas ir Belgijos ekologas. Aš esu politinis pabėgėlis, kilęs iš Irano. Uh, Jau šį rytą aš kalbėjau, nes e, šioje salėje nėra Irano žmogaus teisų gynėjų. Tačiau aš dabar džiaugiuosi matydamas prieš akis nors ponė Šakė, kuri yra ES ir Irano e, reikalų žinovė ir ji gerai e, žino, kokia apgailėtinė yra žmogaus teisų būklė Irane. Aš norėčiau pateikti porą klausimų mūsų draugų iš Google kalbėjome apie technologinius pranašumus, tai yra puiku. Tačiau kartais e, tai gali būti ir pavojinga. Pavyzdžiui, Google neskiria e, pakankamai dėmesio e, į kai kurias formuluotės ir pavyzdžiui vietoj persų įlankos kartais yra vartojamas arabų įlankos terminas. Ir uh, žmonės gyvenantis tame regione pradeda baimintis, kad gali kilti karas tarp iraniečių ir kitų arabų pasaulio valstybių būtent dėl šios formuluotės. Todėl Google turėtų keisti savo terminiją. E, jungtinės tautos yra pakeitusios tą pavadinimą, kodėlgi Google'as pasilieka tokią galimybę per suilanką vadinti arabų įlangą. Antras dalykas. Uh, ES nusprendė sankcionuoti Irano vyriausybę. Ar Google'as irgi galėtų nutraukti savo paslaugas e, tokioms e, valstybėms, tokioms vyriausybėms kaip Iranas, nes ten yra e, kuriami tam tikri internetinės informacijos apribojimai? Ačiū. Panel. Ačiū prieš suteikdamas žodį sėdintiesiems tribūnoje, kad jie atsakytų iš juos klausimus. Norėčiau paklausti, ar būtų dar norinčiųjų pasisakyti. Ne, taip nėra. Taigi, suteikiu žodį ponui Collins. O po to kitiems e, tribūnos, jie ja, esantiems nariams. Thank you, thank you. Um, couple... Ačiū porą dalykų buvo paklausta apie Google. Aš nesu įpratęs viešai kalbėti, bet vienas dalykas, kurį aš žinau, yra tas, kad žmonės visada turi daug klausimų apie mūsų veiklą ir tai yra pagrysta. Ponų iš Irano norėčiau porą trejata dalykų pasakyti. Pirmiausia, mums labai sunku tiekti paslaugas valstybėje, kur ISP kontroliuoja vyriausybė. Mes e, darome tik tai, ką galime. Mes e, nesame kabelių savininkai, mes negalime vamžiais prasukti savo paslaugų, e, turi su mumis norėti bendradarbiauti ISP. E, dėl to, kaip Google yra vadinami, vadinamos tam tikros vietovės jūros ar įlankos, turbūt kalbate apie Google žemėlapių sistemą. Aš pasižiūrėsiu jūsų paminėtą problemą. Uh, valstybės e, ar jūros ar teritorijos, dėl kurių pavadinimų yra ginčiai, mums kelia labai daug sunkumų, dėl to su jumis galėčiau po to individualiai pasikalbėti. Aš ne visiškai sutinku e, su tuo, kad jūs sakote, jog kertamės su Irano saugumo tarnyba dėl tam tikrų uh, E, veiksmų. Aš galiu pasakyti, kad taip tikrai nėra ir mes tikrai su jais nenorėtume turėti jokio ryšio, bet jei norėsite apie, su jumis apie tai galėsiu dar vėliau pakalbėti. Dar porą minčių. E, santykinai paprastų priemonių e, Europos parlamentas, pavyzdžiui, galėtų imtis. Vienas, aš sutinku su jumis, kad galima būtų eksportuoti technologijas. Uh, Niderlanduose buvo kilęs judėjimas uždrausti technologijas dėl e, cenzūros apiejim, cenzūroms apeiti. E, labai svarbu užtikrinti, kad laisvas informacijos teikimas per internetą būtų absoliuti visuotinė žmogaus laisvė, žmonių laisvė. Taip pat norėčiau, kad e, laisvas informacijos teikimas E, laisvi informacijos rautai taptų kriterijumi valstybėms norinčiams įstoti į pasaulio priekybos organizaciją. Manau, kad tokia prievalė turėtų būti nusatyta. O su draugu iš Irano aš dar mielai po to pasišnekėsiu. Now, Mr. E, Ačiū. Ponas Pudefat. Ar norite pasisakyti? Taip, keletas dalykų. Dėl to, ar informacija internete turėtų būti laikoma žmogaus teisė. 19 žmogaus teisų sistemos straipsnis garantuoja išraiškos laisvę, laisvę gauti informaciją nepriklausomai nuo sienų ir ribų. Žmogaus teisės internete jau yra garantuojamos vadovantis egzistuojančiais žmogaus teisų instrumentais. Jeigu teiksime Junktinių tautų forume rezoliucijas dėl žmogaus teisų, e, tikrai pralaimėsime ir galiausiai rezultatas bus ne tas, kurio siekiame. E, maždaug 2000 žmogus teisų rezoliucijų yra atmetamos, ar tai būtų generalinėje asamblėjoje ar saugumo taryboje. Ir mes turime išsiaiškinti, kodėl šalis balsuoja vienaip, o ne kitaip. Tarkime, yra šalių blokai, kurie anksčiau balsuodavo už, dabar balsuoja prieš ir taip toliau. Taigi, kol to neišsiaiškinsime, būtų labai neišmintinga siūlyti tokias žmogus teisų rezoliucijas jungtinėse tautose. Dabar kitas dalykas buvo atlikta daug mokslinių tyrimų e, susijęs su Cisco, su Nokijos eksportavimo veikla. Nokija atrodo dabar ima keisti savo poziciją ji vykdo labiau atsakingą politiką. Visai neseniai buvau susitikęs Londone susitikime ir girdėjau, kad per pastarosius du metus jie atsisakė penkių kontraktų su Kinijos bendrovėmis. Taigi iš tiesų tendencijos keičiasi nuo vakarų bendrovių ir tiekėjų prie, perinama prie Kinijos vietų, vietos bendrovių represyvinių interneto technologijų eksporto klausimas. Buvo atliktas tyrimas ir buvo išsiaiškinta, kad e, tokias represinės technologijas e, eksportuoja nedidelės įmonės Prancūzijoje, Vokietijoje, Junktinėje karalystėje ir keliose kitose šalyse. Taigi tokios technologijos yra kūriamos ir prižiūrimos. Taigi čia kalba eina apie nedidelį skaičių smulkių bendrovių. Ir aš manau, kad Europos parlamentas arba Europos komitetas tikrai, e, komisija galėtų imtis priemonių e, šiuo klausimu, nepažeidžiant e, bendrų interesų ir bendrų tikslų. Būtų galima tiesiog atkreipti jos dėmesį ir jos izoliuoti. Tikrai būtų verta tą padaryti. Ir tai dar kartą parodo, kaip svarbu stebėti taip sparčiai besikeičiančią sferą. Galima kalbėti apie Google veiklą Kinijoje, tačiau dabar pasaulyje vyksta dar kiti dalykai. Ačiū. Prašom, labai trumpai. O taip, kalbėsiu labai trumpai. Man labai malonu buvo išklausyti Google atstovų nuomonę. Jis remia laisvą internetą, jis kalbėjo apie kitas iniciatyvas, aš esu žmogus teisų gynėja, man tai atrodo labai svarbu. Mes taip pat tikimės, kad tą žino ir didžiosios bendrovės, bet ne visuomet taip yra. Įmonės dažnai reikia paspausti ir priversti imtis tam tikrų veiksmų. Čia Google, Cisco buvo minėta. Aš turiu tą pasakyti. Prieš jūsų oficialų pareiškimą dar keliams mėnesiams iki to pareiškimo mes iš savo aktyvistų žinojome, kad jie buvo persekiojami. tuo metu mes tikrai buvome labai susirūpinę. Aš dabar jau džiaugiuosi, kad jūs pripažinote tas problemas. Bet mes apie tai žinojame dar likus metams iki jūsų pareiškimo. Dėl Yahoo. Po skandalo su Yahoo ir Kinijos aktyvistų uždarimo į kalėjimą. Yahoo skyrė maždaug 20 milijonų dolerių Aš dabar detaliai, aišku, apie tai nekalbėsiu, bet buvo siekiama išsaugoti reputaciją vietoj to, kad padėti aktyvistams. Tai dėl to man buvo neramu. Galiausiai aš pati asmeniškai galiu pasakyti, kad mane Kinijoje slaptoji policija buvo sulaikiusi ir man buvo pasakyta, kad jeigu tu su mumis bendradarbiausi, tai galėtum tapti milijonierę Kinijoje. Ir jie man sakė, net ir vakarų įmonės yra mūsų pusėje, tai kodėl tu negalėtum pereiti į mūsų pusę. Taigi visas įmonės sudaro atskiros asmenybės, taigi aš siūlyčiau jums laikytis pagrindinių žmogaus teisų principų. Ačiū. Ačiū. Mhm. Pone Šakė. Labai ačiū visiems už puikius pasisakymus. Manau, kad e, veikla turi pradėti vykti čia. Labai svarbu, kad problemos iš visų pasaulio pusių, iš įvairiausių sričių, švietimo, etikos, užsienio politikos sričių e, būtų išgirstamos čia. Aš norėčiau kreiptis e, verslo bendruomenę, nevyriausybinės organizacijas ir Sakharovo laureatus bendradarbiauti su, mami, su manimi ir mano kolegomis Europos parlamente, kad būtų suformuluota Europos laisvės strategija. Pats laikas tai padaryti, ta strategija turi būti išsami ir taip mes turim pradėti kalbėtis vieni su kitais. Ačiū. To... Ačiū, o dabar pats laikas steigti žodį ponui Libaručiak, kuris apibendrins šią diskusiją. Marks, summing up the discussions, also answer. Baigiamosios pastabos, atsakymai kai kuriuos klausimus. Na, pabandysiu pradėti nuo to. Mes diskutuojame apie sąsają tarp žmogaus teisų ir technologijų. Žmogaus teisės tai yra įvairios laisvės, laisvės informacija, kalbos, minties laisvė, tai yra pagrindinės žmogaus teisės. Nuo šių teisų prasideda visos kitos teisės ir laisvės. Pavyzdžiui, susirinkimo laisvė, laisvė susiorganizuoti į politinius ar kokius nors kitokius judėjimus, laisvė, asociacijų laisvė, verslo laisvė ir panašiai. Taigi informacijos laisvė viena yra, yra iš pačių pagrindinių laisvių ir daugelis iš jūsų tą jau pasakė. Deklaracijų šią temą tikrai pakanka. Yra jungtinių tautų deklaracijų, yra Europos atitinkamų deklaracijų ir pat kitose pasaulio šalyse dalyse jų taip pat yra pakankamai pasirašyta. Leiskite man pakalbėti apie tai, ką pasakė panas Baza šį rytą. Nemanau, kad Europos modelis yra sužlugęs, bet yra tam tikrų piknaudžiavimų, yra negerų pavyzdžių ir Europoje ir kitam, kitose pasaulio dalise. Žinoma, jūs paminėjote Vengrijos žiniasklaidos įstatymą, be jokios abejonės. Tai yra didelis priekaištas ir mūsų modeliui, mūsų pavyzdžiui. Pažiūrėkit ir į Italiją galų gale arba į Brit Didžiosios Britanijos žiniasklaidą ir į didžiasias žiniasklaidos korporacijas. Vis dėlto nemanau, kad pagrindinis modelis dėl to turėtų būti laikyto, laikomas sužlugusiu. Tiesiog yra tam tikrų piknaudžiavimo, neteisingo naudojimosi jo atveju. Tiek apie teisės. Kita vertus, technologijos, kaip minėjo kolega iš Serbijos, uh, internetas išaugo iš vystiklų ir dabar jau vaidina didžiulį vaidmenį kovojant už žmogaus teisės. Aš galiu pats pasakyti, kad kai aš 7-ame, e, 8-ame dešimtmetyje pats buvau žmogaus teisų aktyvistas ir buvau e, ištremtas iš šalies mes negalėjome naudotis tokiais, e, tokiomis technologijomis, bet mes tada naudo, naudodavomės paprastesniais metodais, spausdindavome informaciją, skleisdavome ją kitaip, ją veždavome nelegaliai iš vienos šalies į kitą, veždavome vienoje spausdintą informaciją į Čekoslovakiją ir panašiai. Žinoma, tuomet buvo sunkiau mus sulaikyti, bet dabar yra lengviau suorganizuoti pasipriešinimo judėjimus. Nes turime visas technologijas, mobilius, mobiliuosius telefonus, internetą ir panašiai. Aš dažnai keliu klausimą, kas būtų atsitikę su sovietiniu komunizmu, jeigu tos technologijos būtų atsiradę anksčiau, jeigu jos būtų egzistavę jau prieš 25 metus ar komunizmas būtų išgyvenęs, o galbūt jos būtų padėję greičiau jį sugriauti. Technologijos ir modernios komunikacijos priemonės gali padėti atverti uždaras visuomenės, autoritarinius, totalitarinius režimus gerokai juos paklibinti. Bet kaip minėjo kolega Novruzovas iš Azerbaidžiano, ne visi turi galimybę naudotis kompiuteriais ir internetu. Azerbaidžiane taip nėra ir turbūt jeigu paklausime kolego, kolegės iš Afrikos, tai ten situacija turbūt yra dar sudėtingesnė, ten daug kas tikrai neturi prieigos prie interneto, prie kompiuterių. Taigi, ko mums reikia? Reikia visų pirma didinti galimybę naudotis šiomis priemonėmis. Tai yra labai svarbus žmogaus teisų garantavimo instrumentas. Kaip jūs minėjote, ponia Ibrahim, tai svarbu išsilavinimo prasme ir labai svarbu moteriams, kurios siekia išsilaisvinti iš tradicinių e, joms taikomų apribojimų. ir įprastinių gyvenimo modelių. Ponas Navruzovas taip pat paminėjo, kad egzistuoja du visuomenių tipai arba du, dvi visuomenės grupės. Tai yra ta grupė, kuri turi prieigą prie interneto ir tie žmonės, kurie tokios prieigos neturi. Ir tai yra žmonės, kurie gali tik tai klausytis oficialios žiniasklaidos skleidžiamų skleidžiamos informacijos ir turi priimti tą oficialią versiją. Taigi, bet kuriuo atveju visi žmogaus teisų kovotojai turėtų būti suinteresuoti ne tiek pakeisti oficialią poziciją ir oficialią žinia, žiniasklaidą ir bandyti paveikti jas, siekti, kad jis kleistų kitą informaciją, bet tiesiog suteikti kitai visuomenės daliai daugiau galimybių prieiti prie kompiuterių, naudotis internetu ir gauti kitokią informaciją. Manau, kad visi, ar bent jau dauguma iš mūsų sutiks, kad internetas padeda skleisti žodžio laisvę ir kad internetas yra demokratinis, atviras ir neutralus. Manau, su tuo visi galime sutikti. Kita vertus, kaip minėjo kolega iš Irano bei kolegė iš Kinijos, yra ir kitokių atvejų, kadangi totalitariniai, autoritariniai režimai mėgina apriboti tą laisvę, būtent naudodamiesi internetu. Ir jeigu jiems pavyksta tai padaryti, per spaudą. Jeigu jiems pavyksta apriboti spaudą, televiziją, radiją, tai žinoma, dar labiau jie stengsis apriboti ir internetą. Kitas dalykas. Labai gaila, bet vakarų kompanijos labai dažnai padeda režimams. Ir mes dažnai kalbam apie moralę, apie etiką, tačiau Deja, priekyboje dažnai šie principai yra paminami ir mes jų nesilaikome. Jeigu aš galėčiau dabar vėl pateikti tokį pavyzdį iš mano paties istorijos, iš to, kas buvo prieš 30 ir daugiau metų, tai yra svarbu ir rytų Europai, ir visai, visai postsovietiniai erdvėjai. 1975 metais vyko Helsinkio konferencija. Iš vienos pusės buvo garantuojamas politinis bendradarbiavimas, iš kitos pusės buvo e, ekonominis bendradarbiavimas ir dar viena deklaracijoje buvo žmogaus teisų skyrius. Tas skyrius padėjo šiek tiek atverti režimus, iš, padėjo susiformuoti žmogaus teisų judėjimams Lenkijoje, Čekoslovakijoje Vengrijoje ir Tarybų sąjungoje. Būtent tuo metu Sacha, Sacharovas ir Jelena Bonner galėjo pasak, pasiremti Helsinkio deklaraciją, kurią pasirašė ir jų tuometinė vyriausybė. Ir jie galėjo pasakyti, žiūrėkit, ji, ta deklaracija galioja ir jums, mes norime naudotis laisvėmis, kurios yra ten surašytos. Taigi galime pasimokyti ir iš istorijos, kai turime reikalo su dabartiniais režimais, iš, e, su Iranu, su Afrikos kai kuriomis valstybėmis. Reikia stengtis rasti balansą tarp politinių, ekonominių ir žmogaus teisų dalykų. Ir mėginti padėti toms visuomenėms tapti atviresnėmis. Bet yra problemų ir Europoje, ir Amerikoje. Ar ką daryti su piknaudžiavimu informacija, su piknaudžiavimu laisvėmis, ką daryti, sakykime, su pedofilais, neonaciais ir tokiais kaip Breivikas, ar taip jie taip pat turėtų turėti galimybę atvirai naudotis arba atvirai piknaudžiauti internetu mūsų visų sąskaitą, ar mes turime ieškoti kelio, kaip užkirsti kelią tokiam neteisėtam naudojimui, ar galbūt galima kažkokius teisiniu būdu sustabdyti juos. Mes privalome apie tai kalbėti. Turime apie tai kalbėti bendradarbiaudami, žinoma, su nevyriausybinėmis organizacijomis, su visais suinteresuotais, stengdamiesi nepažeisti informacijos laisvės ir su tuo susijusių mūsų teisių. Bet iš kitos pusės demokratija turi priemonių ir apsiginti. Ir aš, aš asmeniškai nemanau, kad mes uh, turime tapti tokie pažeidžiami ir turime būti tokie silpni, kad mūsų demokratija galėtų piknaudžiauti neonacijai, kriminaliniai nusikaltėliai, teroristai ir panašiai. Taigi, bendradarbiaudami su visais su teisininkais, nevyriausybinėmis organizacijomis, su verslo atstovais turime ieškoti būdų sukurti galbūt tam tikrą uh, Elksenos kodeksą, pagal kurį ir laisvės, informacijos laisvės būtų apsaugotos, bet nenukentėtų ir demokratija, ir pats mechanizmas būtų išlaikytas. Aš nesiūlau įvesti cenzūros, jokių būdų mes nenorime cenzūros nei spaudoje, nei televizijoje, nei radijoje. radijoje. Lygiai taip pat mes atsisakome cenzūros ir internete, tačiau mes turime kažkaip suderinti laisvės, kalbėjimo, minties laisvės principus su demokratijos principais. Ačiū. Labai ačiū, ponė Libor, už tokias gražias mintis. Ponios ir ponai, noriu padėkoti Jums už dalyvavimą ir labai įdomius pasisakymus. Tai labai naudinga ir mums, Europams parlamente dirbantiesiems. E, tai labai naudinga užmesgant ryšius su aktyvistais, e, specialistais, politikais, aktyviais piliečiais. Dar kartą labai dėkoju. Trumpa pertrauka dabar mūsų laukia ir mielai norėčiau pakviesti visus dalyvius sugrįžti į posėdžio salę prieš ketvirtą valandą. Ir tada pradėsime antrą diskusiją. Ačiū.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 Yeah. Good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai. Noriu šiltai visus vėl pasveikinti šiame renginyje. Pradedame dar vieną diskusiją, kuriai pirmininkausiu aš. Aš esu Edward Macmillan Scott, esu Europos parlamento vicepirmininkas, atsakingas už demokratiją ir žmogaus teisės. visai neseniai dar buvau traktuojamas kaip ilgiausiai dirbęs Europos, reikalų, Europos parlamento užsienio reikalų komiteto narys. Aš prisidėjau prie įvairių žmogaus teisių e, dokumentų rengimo. Afrikoje, artimuose rytuose, net šešis kartus lankiausi po Mubarako nuvertimo. Man labai įdomu e, būti su jumis šiandien čia ir dabar norėčiau pristatyti kalbėtojus e, prieš tai norėčiau pasakyti, kad Ahmedo Samih nėra. Jis yra jaunas egiptietis lyderis, e, dirbantis Andalūzijos instituto e, tolerancijos ir smurto su kova studijų centre. Jis yra direktorius, bet neseniai jis mums atsiuntė laišką ir pasakė, kad dėl Kairo dramatiškos padėties jis turi ten likti ir kovoti už žmogaus teisės. Aš neseniai su juo kalbėjausi. Uh, vakar vakare ir sakoma, kad padėtis išlieka itin įtempta. Mes e, širdyje esame su žmonėm, kurie protestuoja, kad būtų išlaikyta revoliucinė dvasia Egipte. Praėjusią savaitę mes sustikome su Pudainė Kanel, kuri yra vienintelė moteris kandidatė prezi, besibolotiruojanti prezidento rinkimuose. Ji šeštadienį po pietų buvo sulaikyta tai yra e, valdančiojo prezidento veiklos taktika. Padėtis dabar e, išlieka tarsi rami ir tikimės, kad kitą savaitę vyksintys rinkimai bus ramus. Todėl aš dabar labai apgailestauju, kad pono Ahmed Samih nėra tarp mūsų. Bet tribūnoje sėdi e, Tunizijos žurnalistas Sihem e, Bensedrin. E, žmogaus teisų, demokratijos ir žapionio pripažinimo srityje daug dirbantis. Toliau Rahvad Zedeh, kuris yra Džordžo Vašingtono universiteto mokslinis bendradarbis ir e, leidinio Transition, Transitional Justice in the Arab World Project mm, redaktorius. Turime Silvanos, Silvaną Arbriją, kuri atstovauja Tarptautiniam baudžiamajam teismui. E, Mes suprantame, kad šis teismas e, artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais suvaidins itin svarbu vaidmenį. Toliau, Karlos Westendorp, e, Madrido klubo generalinis sekretorius, buvęs Europos parlamento narys, turintis nepaprastai didelę e, patirtį Ispanijos diplomatas. Taip pat išklausysime Sakaro premijos laureatų komentarų. Tazlina Manezrin yra Bangladešo rašytoja ir gydytoja pasaulietiško humanizmo pers, e, puos, teisę Lietoje. Ji gavo Sakarovo premiją 1994 metais. Salih Osman yra Sudano žmogaus teisų teisininkas e, kuris e, e, šimtus etninio smurto aukų gynė Sudane. Lauretu tapo 2007 metais. Deja, Leila Zana negalėjo čia atvykti. Kai žinote, ji yra kurdų politikė, kuri dešimt metų buvo įkalinta už savo politinę veiklą. Laurete tapo 95 metais. Atsitikt atsitiko taip, kad vakar įvyko e, e, kurdo teisininkų ir žurnalistų sulaikymo akcija. Gal 17 iš jų atsidūrė areštinėse. Toliau e, Muho Selimovič, Bosnijos e, laikraščio Oslo Boždienėje e, leidėjas. Jis e, laureatu tapo 93 metais. Na ir be abejo, išklausysime Europos parlamento narių. Taigi, iškart suteiksiu žodį įvairiems e, tribūnai esantiems e, kalbėtojams. Ponas, ponas Sihem, bet e, turėtų dabar kalbėti, bet jo atrodo nėra salėje. Kaip tik ponė Sihem Bensadrin dabar turėtų, gali pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad aš nepaprastai sujaudinta jaučiuosi būdama šioje erdvėje. Aš turėjau garbės keletą kartų e, pasisakyti, čia manęs buvo išklausyta ir aš e, kalbėjau apie e, tą juodąjį laikotarpį mūsų valstybei, kurį mes išgyvename. Šiandien po dešimties mėnesių aš galiu tvirtai atsistoti ant kojų ir pasakyti, kad mano valstybė yra laisva ir mes jau pradėjome statyti demokratiją. E, mes anksčiau e, manydome, kad tai buvo neįmanoma. Aš tą galėčiau dabar pasakyti ponui Alesiui, kuris dabar Baltarusijoje patiria siubingą priespaudą. Aš jam galiu pasakyti, kad tokių kaip jis žmonių dėka, kurie drįsta pasakyti ne, kurie drįsta pasisakyti už laisvę, o ne priespaudą, e, pavyksta pasiekti demokratijos tikslų. E, spalio gale Tunise įvyko pirmieji laisvi rinkimai. Pirmą kartą visi tunisiečiai pajuto, kad tapo piliečiais. Aš e, žinau, kad labai daug kas Europoje ir už jos ribų e, patys savęs klausia, ar Nahla, islamistinė partija, surinkusi balsų daugumą 40 procentų yra nugalėtoja tie žmonės e, patys savęs klausia, ką tai reikš žmogaus teisėms. Aš galiu pasakyti, kad nepriklausomai nuo to, kas laimėjo rinkimus, geriausias e, žmogaus teisų ženklas yra tas, kad yra sukurta aktyvi pilietinė visuomenė, laisva žiniasklaida. Mums reikia informuotų ir akilų piliečių. Pirmiausia ir svarbiausia, visi tunisiečiai į urnas e, metė biuletenius, rodančius, kad jie užbaigia praeitį ir pradeda naują gyvenimą. Tai yra mūsų prioritetas. Taip, mes pasakėme, kad esame musulmonai, pasakėme, kad esame tolerantiški, kad esame šiolaikiški. Mūsų steigiamoji asamblėja e, šiandien jau yra vadovaujama žmogaus teisų gynėjo. Tas žmogus buvo mano asociacijos, Laisvės asociacijos narys. Ir naujasis e, Respublikos prezidentas taip pat yra žmogaus teisų gynėjas. Ponas Marzūki taip pat buvo Laisvės e, e, tarybos narys. Naujoji konstitucija, kuri dabar yra rengiama, esu tikra, suvienis vertybės, apvienis vertybės E, kurias tunisiečiai norėjo sukurti balsuodami prie urnų. Akivaizdžiai matome, kad nusiečiai nebeturi baimės. Baimė pasikeitė. Būtent per rinkimus įvyko tikroji revoliucija. Būtent tada diktatorius nugriuvo. Mm, visi žmonės atsikratę baimės gali pasiekti revoliucijos. Kiekvienoje valstybėje yra bebaimių žmonių ginančių teisės ir laisvės. Mes, aš tikiuosi, kad e, Tunise įgytas pagreitis bus išlaikytas. Mes padaryti turime dar labai daug. Pirmiausia, mes turime išvalyti mūsų sistemą nuo diktatūros nuodų. Mes žinome, kad arabų pasaulis, bet kuri musulmoniška valstybė gali tapti tolerantiška, demokratiška ir gerbiančia žmogaus teisės. Darbas yra labai sunkus. E, darbas, kuris laukia mūsų ateitie, yra labai sunkus. Turiu galvoje, kad turime sutvarkyti pereinamojo laikotarpio teismų sistemą, e, tarptautinę interna ir nacionalinę teisę įtvirtinti, turime sukurti nukentėjusių apsaugą, apsaugoti e, mūsų paveldą, mūsų memorus, turime vykdyti teisingumo sistemos, policijos reformas. Su šia revoliucija e, atsirado būtinybė pilietiniai visuomeniai atlikti šiuos visus darbus ir nauja valdžia, kuri ką tik e, pradėjo dirbti, turės tai gyvendinti. Todėl mes prašome kad jūs būtumėt kantrų su mumis. Nereikalaukite iš mūsų, kad e, mes vienu mygtuko paspaudimu taptume demokratinė valstybė. Taip neatsitinka. E, supraskite, kad šis procesas reikalauja laiko ir mes prašome jūsų kantrybės, išklausykite mūsų, išgirskite mus ir supraskite, kad tie procesai reikalauja laiko, kaip kad buvo ir pas jūs. Tai nebus lengva. Per e, vienatvės atskirties metus mes e, labai menkai jautėme, kad būtų daromas spaudimas mūsų vyriausybei, benalį e, vyriausybei. Valstybė, kurios toleravo diktatūrą, dabar yra atsakingos Tuniso akivaizdoje. Jos turi mums padėti, kuriant demokratiją. Mes pirmiausia turime pradėti gerbti rinkėjų pasirinkimą. Tai yra privalomas e, reikalavimas. Kitaip mes vėl pateksime į totalitarizmą ir e, priespaudos logiką. Mes su jumis esame pasirašę partnerystę. E, tas susitarimas E, yra įgyvendinamas ir reikėtų įvertinti jo įgyvendinimo būdus. Kiek žinau, tai dabar yra daroma ES. Įvykdydami savo revoliuciją mes taip pat supratome, kad kartu su jumis turėsime pradėti mūsų partnerystės pervertinimo procesą. Turbūt e, netiek jau daug reikia nuveikti suartėjimo labui, nes mes visuomet jautėme, kad Europa uh, į šią partnerystę e, žiūrėjo gana e, e, šiek tiek iš viršaus. Neretai būdavo tarsi pamirštama, kas vyksta iš apačios. Mes supraskime, kad partnerystė su ES negali vykti tik per administracijos lygmenį. Mes turime įtraukti ir pilietinę visuomenę. Mes turime galvoti, kad E, reikalinga pilietinė dvasia. Turime suprasti, kad vienu rankos mostu mes nieko nepakeisime. Jūs turite mums šiek tiek paaiškinti, kaip mes turime kurti konstituciją, kaip rašyti įstatymus, kaip e, ta partnerystė tarp e, mūsų valstybės ir ES gali būti atnaujinta ir įtvirtinta. Mes matome, kad E, šis procesas negali būti traktuojamas kaip iš dangaus nukritęs reiškinys. Mes e, daugiau patys e, savo realybės taip nevertiname. Mums dabar reikia jūsų pagalbos. Todėl norime realizuoti visus tuos pagalbos finansavimo įvairiausiams reformos mechanizmus. Tačiau tas įgyvendinimo procesas mums nėra aiškus ir mes labai norėtume, kad būtų sukurtas tam tikras mechanizmas, uh, išaiškinantis mums panaudojimo galimybės. Aš suprantu, kad iš jūsų pusės žiūrint viskas atrodo skaidru ir aišku, bet mums iš mūsų pusės yra labai daug neiškumo. Ir jeigu galima, būtų e, labai gerai, kad um, Europa, kuri kartais klyzdavo mūsų atžvilgių, dabar pasitaisytų ir išliktų solidari ir mus gerbinti, nes mums yra reikalinga tokia Europa. Ačiū. <clears throat> Dėkuoju visiems. Dabar suteiksiu žodį Radvan Ziedai kuris, kaip jau ir sakiau, yra aktyvistas, Sirijos aktyvistas, šiuo metu dirba Vašingtone, bet e, jo brolis buvo sulaikytas rugsėjo mėnesį, jis dabar jau paleistas, tačiau keturi jo šeimos nariai vis dar yra sulaikyti. Taigi džiugu, kad e, Radmanas kreipsis į mus čia, laisvoje Europoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, tikrai esu dėkingas už jūsų pastangas kovojant už žmogaus teisės. Mes taip pat esame dėkingi Europos parlamentui už šią galimybę kreiptis į parlamento narius, taip pat ir visą likusi pasaulį ir pristatyti žmogaus teisų situaciją. Sukilimas Sirijoje kilo praėjusi kovo po to, kai žlugo Tuniso prezidento Benali režimas ir Egipto prezidento Mubarako valdžia. Devynis mėnesius truko žudimai. Asado režimas naudojo galę prieš taikius protestuotojus. Nepaisant to, Sirijos žmonės išlieka drąsus, eina į gatves ir protestuoja ir reikalauja vienintelio dalyko, tai yra prezidento pasikeitimo ir tokios vyriausybės, kurios jie norėtų. Nepaisant viso to, Asado vadovaujama vyriausybė ir toliau taiko represijas ir žudo. Vakar 32 žmonės buvo nužudyti. E, net šeši vaikai Hams mieste, tai yra Sirijos viduryje. Ir šiandien 15 žmonių žuvo, tai patvirtino įvairūs šaltiniai. Tenka apgailestauti, bet e, tarptautinė bendryje nesima svarbių ir būtinų žingsnių, kad sustabdytų Asado vykdomus e, žudimus. Tarptautinė bendruomenė labai greitai sureagavo Libijos atveju. Per 11 dienų E, saugumo taryba patvirtino rezoliuciją 1970 įvesdama sankcijas Gaddafiui ir nukreipdama šį atvejį tarptautiniam būdžiamajam teismui. Praėjusį mėnesį daugiau kaip 3000 žmonių buvo nužudyta ir dabar žuvusiųjų skaičius tikrai viršė 5000. Šiuo metu yra žmogaus teisų taryba. E, jie nori įsteigti tyrimo komisijas, tačiau Asadas tam pasipriešino, kad nebūtų nagrinėjami žmogaus teisų pažeidimo atvejai. Praėjusią savaitę jie atmetė arabų iniciatyvą įsileisti arabų pasaulio stebėtojus įvertinti situaciją šalyje ir yra ir neleidžiama tiems stebėtojams lankytis net ir ligoninėse, nes net ir ligoninėse buvo nužudyta asmenų. Taip pat daugelis neturi grimbės gauti medicinos ir gydytojų pagalbos. Sirijos žmonių košmaras yra savališki sulaikymai. Sirijos režimas atšaukė futbolo čempionatą. Futbolo aikštės yra paverstos sulaikymo centrais. Galime prisiminti Latakiją, Helms miestą, visi jie tapo su tai, sulaikymo centrais ir daugiau negu 30 tūkstančių asmenų yra sulaikyta. Uh, Mano paties brolis buvo sulaikytas rūpiučio mėnesį. Prieš penkias dienas jis buvo paleistas. Tačiau mano dėdė ir trys pusbroliai, vienas iš jų 14 metų vis dar yra sulaikyti. Įsivaizduokite, aš kalbu apie vieną šeimą, o bendras asmenų skaičius yra daugiau negu 30 tūkstančių. Kiekvienas sulaikytasis asmuo turėtų grįžti į savo šeimą. 212 asmenų, 2012 asmenų buvo nužudyti juos kankinant. Žmogaus teisų komisija yra patvirtinusi ne vieną atvejį Alhams Orhotir, 15-mečio asmens atvejį ir daugybę kitų. Ir kaip jau minėjau, tarptautinė bendruomenė nėra pasirengusi padėti Sirijai. Mes reikalaujame iš tarptautinės bendruomenės ir iš saugumo tarybos veiksmų prieš keletą dienų vakar jungtinė asamblėja balsavo ir 122 balsais pasmerkė Asado režimo vykdomą smurtą ir pareikalavo išsiaiškinti žmogaus teisų pažeidimo atvejus Sirijoje bet e, žinome, kad asamblėjos rezoliucija nėra privalomojo pobūdžio. Mums labai svarbu, kad veiktų saugumo taryba. E, tiek Rusija, tiek Kinija vetavo saugumo tarybos rezoliuciją prieš porą savaičių. Tačiau net ir toje rezoliucijoje yra skelbama tik apie smerkimą, apie jokias sankcijas e, nekalbama. Per pastarusius dešimt metų mes kalbame apie Siriją. Tarptautinė bendruomenė turėtų apsaugoti Sirijos piliečius. Labai aišku, kad Asado režimas nesustos žudyti ir toliau. Kiekvieną dieną žmonės protestuoja ir jie yra užsipuolami jėgos struktūrų. Ir dabar, manau, yra laikas, kai tarptautinė bendruomenė galėtų apginti civilius. Tarptautinė bendruomenė net galėtų pasinaudoti jėga, kad sustabdytų Asado režimo veiksmus. Sirijoje sukilimas yra taikus ir mes turėtume sustabdyti Asadą nuo oro pajėgų priemonių taikymo šalyje. Taigi, tarptautinė bendruomenė turėtų įvesti neskraidimo zoną ir buferinę zoną palei Turkijos sienas. Tai leistų piliečiams rasti prieglopsti palei Turkijos sieną. Tarptautiniai stebėtojai Galime prisiminti Kosove, 95 metais Junktinės tautos pasiuntė 7000 stebėtojų. Tie stebėtojai realiai stebėjo padėtį regione ir fiksavo žmogaus teisų pažeidimus bei siūlė priemonės Junktinių tautų saugumo tarybai. Aš manau, kad tą patį reikėtų padaryti ir mūsų atveju. Dėkoju. You, Labai ačiū. Radvanai, dabar kreipiuosi į Italijos juristę Silvaną Arbiją, kuri išgarsėjo dirbdama e, Tarptautinio baudžiamojo teismo Ruandai e, prokurore. Dabar ji dirba Hagos Tarptautinėme baudžiamajame teisme. Prašom, žodis jums. Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai. Esu dėkinga už tai, kad pakvietėte mane ateiti į šį posėdį, kur diskutuojama daugiausia apie pereinamojo laikotarpio sistemas, žmogaus teisų ir teisingumo įtvirtinimą. Aš esu iš e, Tarptautinio baudžiamojo teismo, TBT, e, kuris atlieka svarbiausią vaidmenį gyvendinant e, šį projektą - apsaugoti asmenų teisės. Visi kaltinamieji ar įtariamieji e, turi būti įvertinti, o nukentėjusiai turi būti apsaugoti. E, taigi, Tartautinis baudžiamasis teismas dirba atskirų asmenų labui. E, geriausi, sąžiningo, aukščiausi geriausio e, sąžiningo teismo, bešališko teismo standartai yra įgyvendinami mūsų teisme. Europos parlamentas pritarė mūsų tikslams ES valstybės narės, 27 šalis yra pasirašusios Romos statutą. Todėl aš e, noriu jį paminėti, nes preambulėje Romos statuto yra labai aiškiai pasakyta, jog Romos e, sutarties e, steigėjų ir signatarų E, bendras siekis, o iš viso yra 190 tokių valstybių, yra suvienyti žmonės bendrais ryšiais. Žmonių kultūra yra bendra, nes turime bendrą paveldą. Ir turime suprasti, kad ši delikati e, mozaika gali subirėti bet kuriuo momentu. valstybės pasirašiusios šią sutartį suprato, kad jos yra įpareigotos vykdyti baudžiamąją atsakomybę tiems, kurie yra atsakingi už tarptautinio masto nusikaltimus. Todėl neliečiamybės apribojimas yra vienas iš svarbiausių tarptautinės teisės principų. Dabar turime tarptautinę baudžiamojo teisingumo sistemą, kuri gali būti pasitelkta bet kuriuo atveju. Turime tam reikalingus mechanizmus. Praėjus maždaug dešimt metų po teismo įsteigimo galiu pasakyti, kad galvojame vis apie dviejų asmenų sulaikytų Libijoje likimą. Abdul Sanusi ir Saif Aizlaf. Tai yra e, du žmonės, kurie baudžiamajame teisme yra e, sulaikyti 17 arešto orderių pagrindų. Taigi, koks dabar bus tolesnis įvykių rutuliojimasis? Libija yra tarptautinio baudžiamojo teismo uh, valstybė ir mes dabar tuos du įtariamosius turime sulaikyti, uh, areš, sulaikyti ir nubausti pagal tarptautinius standartus. Kodėl dabar tarptautinis baudžiamasis teismas yra toks svarbus žmogaus teisų apsaugos instrumentas? Tarptautinis teisingumo teismas yra realus E, institutas. Šiuo metu mes turime septynias skirtingas veiklos rytis e, septyniose valstybėse e, nagrinėjami skirtingi, skirtingos aplinkybės. Ugandos, Kongo Demokratinės Respublikos atveju, Centrinės Afrikos Respublikos atveju politinė valdžia nusprendžia kreiptis į tarptautinį baudžiamą į teismą dėl ten susidariusios padėties. Ir jeigu valstybė yra pasirašiusi Romos statutą, mūsų mechanizmas yra papildomas ir e, tada tau, BT prokuroras gali inicijuoti e, baudžiamą į tyrimą. Taigi, TBT yra labai svarbus teisingumo instrumentas. Jis leidžia užtikrinti vienodus apsaugos nukentėjusiesiams standartus. Turime daugiau negu 9 tūkstančius nukentėjusiųjų, kurie kreipėsi su pageidavimu dalyvauti teismo nagrinėjimuose. Svarbu neskaičius, o tų nukentėjusiųjų lūkesčiai. Tie žmonės nori, kad būtų atkurta teisybė, nebaudžiamumo pabaiga ir apsaugos užtikrinimas yra dvi svarbiausios koncepcijos. Ką TBT gali duoti pasauliui? Kaip padaryti, kaip pasiekti tų rezultatų? Teismas priklauso nuo teismo veikla priklauso nuo bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, nuo pilietinės visuomenės paramos, nuo tartautinių organizacijų paramos. Mes ir stengiamės toliau su jomis visomis bendradarbiauti. Teismui nėra lengva sulaikyti žmonės ar areštuoti turtą. E, e, politinė parama, tarp jų ir Europos parlamento parama, yra vertinama tarptautinio baudžiamojo teismo ir mes norime padėkoti parlamentui ir kitoms institucijoms už tai. Uh, Tačiau šiandien matome, kad svarbiausia problema yra teismo biudžetas. Jūs žinote, kad nepaisant labai smarkiai išaugusios e, teismo e, veiklos, kaip sakiau, mes dabar septynės valstybės jau e, svarstume, mes neturime didesnio biudžeto, mes turime už tai, užtikrinti reikiamą pagalbą ir apsaugą nukentėjusiesiems. Kai kurios valstybės sako, kad teismo biudžetas turi būti nedidinamas, biudžeto augimas nulis. Pasaulis pripažįsta mūsų institucijos reikšmę. Prisiminkime, kad neseniai saugumo taryba e, kreipėsi į teismą dėl Libijos, aiškiai parodydama, kad tai yra geriausia priemonė e, siekiant susitaikymo, taikos ir saugumo mumis pasitikima, tačiau tuo pat metu mes negalime užtikrinti gero darbo rezultato, nes mums reikia pakankamų išteklių, kad galėtume padaryti tai, kas reikalinga, kad užtikrintume, jog mums suteikti įgaliojimai yra gyvendinti visapusiškai. Tai yra rimta problema. Dėl keletos milijonų mūsų veikla gali būti užblokuota. Tai klausimas, kuris e, galėtų būti atsakytas per jūsų posėdį šiandien. Galbūt reikėtų pagalvoti, ar reikėtų taiksyti su tokia situacija, kad nenorima skirti kelių milijonų, nes tarsi tai e, ne, ne, negali būti rasta, bet dėl to iškiltų grėsmė teismo tolesniai veiklai. Tai labai rimta problema. Tai nėra kokia smulkmena. Nes e, valstybės e, pritarančios teismo veiklai netrukus turės svarsyti teismo biudžetą ir mes norėtume, kad jų pareiškimai ir žodinė parama taptų realią paramą, ne tik moralinė, bet ir realią paramą. Ir tarptautiniam baudžiamam teismui reikia reikiamų finansinių resursų. Nebaudžiamumo pabaiga yra labai svarbus siekis. Tai yra projektas, kurio negalima suskaldyti. Mes visi vadovaujamės pagrindinių žmogaus teisų koncepciją. Mes negalime taksyti su tuo, kad žmogaus teisės užtikrinamos vienoje pasaulio dalyje, bet neužtikrinamos kitur. Žmogaus teisų koncepcija turi būti susieta su nebaudžiamumo nutraukimo projektu. Tai yra tarptautinio baudžiamojo teismo uh, veiklos raudonagyje. Aš atėjau į jūsų instituciją turėdama labai mišriau jausmų. Lygiai taip pat aš jaučiausi, kai pradėjau dirbti teisme. E, supratau, kad teismas gali ženkliai įsikišti į sudėtingas aplinkybės ir mes galime suvaidinti atgrasimo vaidmenį. E, matėme, kad buvo sukaupta nemažai dramatinės patirties. Tačiau tuo pat metu man iškilo grėsmė, kad jeigu mes neturėsime reikalingo biudžeto, tai mūsų projektas žlugs. Ir e, negalima, kad tai leisti, kad tai pasitiktų, nes mumis pasitikė daugelis valstybių. Todėl aš tikiuosi, kad jūs mus paremsite ir gruodžio mėnesį nuvykę į New Yorką mes susilauksime jūsų paramos, valstybių narių paramos, 27 ES valstybių narių paramos E, nes visos jos yra pasirašęs Romos statutą. Mums reikia ir kitų valstybių paramos. Mums reikia pilietinės visuomenės paramos, nes e, taip mes galime sustiprinti baudžiamąjį teismą. Ir mes tikimės, kad e, ta parama bus pritraukta. Nukentėjusiai laukia ir jeigu uh, banga bus nuteistas e, neišnagrinėjus e, deramai bylos, tai tada greitai suprasime, ką reiškia tarptautinis baudžiamasis teismas. Svarbius tikslus turime gyvendinti kitą mėnesį. Todėl mes turime išlaikyti reikalingą finansinių išteklių lygmenį, kurio reikia teismui. Ačiū. Uh, Ačiū turėjau pristatyti ponę Barbarą Lochpiller, e, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė, kuri padarys baigiamasias pastabas po šių diskusijų. Karlos Westendorp yra diplomatas veteranas, jis yra atsakingas už dėrybas su Ispanija, paseko, kurių pasiekoje Ispanija tapo ES nare. Karlos dabar dirba Madrido klube, taigi Karlosai prašom. Ačiū labai. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas leido man sugrįžti vėl į šią instituciją. Dėkuoju Jums už tai, kad suteikėte man galimybę pakalbėti apie tai, kaip galima skatinti demokratijos ir žmogaus teisų procesus pereinamosiuose procesuose. Mes iš, išklausėme daug kovotojų, už taiką, už žmogaus teisės ir labai džiaugiuosi, kad galime šiandien susitikti su Sakharovo premijos laureatais. Džiaugiuosi, kad politinė lyderystė ir, ir dialogas yra tokie svarbus dalykai ir mes visi tą suvokiame. Ir tai tampa ypač svarbu tuo met, kai laikomasi ir kitų prioritetų. Nulatos atsiranda įtampa tarp ekonominių interesų ir žmogaus teisų. Ir labai dažnai daug daug dažniau, negu mes norėtume, nugali ekonominiai interesai. Kaip pasakė Vaslavas Havelas, galiausiai tenka mokėti didžiulę kainą. Ta kaina yra daug didesnė negu kad nauda, kurią mes gauname iš atitinkamų ekonominių procesų. Leiskite pasidalinti mintimis apie apie savo praeitį, apie savo veiklą vyriausybėje. Ir iš viso to, ką aš patyriau, galiu pasakyti, kad nėra vienos tokios knygos ar kokio vadovo, kuriame būtų viskas aprašyta, kaip elgtis tuo laikotarpiu, kai šalis pereina prie demokratijos, tuo pereinamojų laikotarpiu. Tiesiog reikia leisti valstybėms narėms uh, kurti savo demokratinės institucijas pačioms be jokių griežtų knyginių nurodymų. Vis dėlto reikia pasidalinti su šalim, tokiomis šalimis politinė patirtimi, gerąją patirtimi ir te, teikti joms e, strateginius patarimus. Ir būtent Madrido klubas ir yra tokia institucija, kuri teikia tokio pobūdžio informaciją ir pagalbą. Mes atstovaujame maždaug 60 e, valstybių vyriausybių. E, jos siunčia savo atstovus į Madrido klubą ir padeda kurti demokratinės struktūras įvairiose valstybėse. Pastaraisiais mėnesiais matėme, kaip iš Tuniso ta žiežirba pasklido po visą regioną ir kiek daug buvo pasiekta. džiaugiuosi, kad mes turime galimybę padėti toms demokratijoms atsirasti, joms gimti ir galime padėti, būdami šis klubas, e, sukurti ten demokratinės sistemas. Tačiau mums tenka didžiulis uždavinys, didžiulė atsakomybė, kaip ir toms valstybėms. Demokratija negali būti sukurta per naktį, bet to kiekviena demokratija yra kitokia ir jinai yra nuolatos kuriama, jinai niekada negali būti užbaigta. Uh, bet sukurti demokratinę struktūrą tikrai užtrunka tam tikro laiko. Ir pereinamuoju laikotarpiu e, yra tikrai labai daug galimybių, bet tos, demokra... tos galimybės taip pat ir labai greitai pradingsta, todėl reikia tai, jomis pasinaudoti labai greitai. Ir čia manau, kad puikiai galima pasinaudoti Madrido klubo patirtimi ir, ir jo teikiamą pagalbą. Mūsų bendradarbiai yra tikrai turintys labai daug patirties demokratinių procesų kūrime, mm, nes jie visi yra kažkada savo šalyse padėję kurti demokratiją. Mes turime ir Ispanijos, ir Čilės, ir Čekijos atstovų, kurie atitinkamų laikotarpių savo šalyse kūrė demokratinės struktūras. Bet kiekviena šalis yra kitokia ir reikia imtis kiekvien, kiekvienu atveju kitų veiksmų. Uh, Politiniai procesai yra nenutrūkstami ir perinamojo laikotarpiu jie vyksta ypatingai intensyviai. Ir mūsų užduotis yra stebėti ir padėti tiems procesams išsirutulioti. Mes šiuo metu e, dirbame Timorė, Kirgistane ir kitose šalyse. Mes, mus remia ir Europos Sąjunga, ir ši parama mums leidė, leido pasidalinti labai svarbią patirtimį su daugelio šalių atstovais. Rezultatus matote patys demokratija kūriama, nors tas procesas, žinoma, dar tik prasidėjo, jis dar toli gražu nėra baigtas. Tačiau grįžkime prie to, ką pasakiau Mm, pradžioje visas pasaulis stebi arabų pavasario judėjimą su pagarba ir su viltimi. Mes norime išgirsti visų jaunų žmonių balsus, ypač iš Sirijos, ir girdime juos ir klausomės, kaip jie kviečia sukurti šalyje teisingumo atmosferą. Tačiau mes neturime uh, užmerkti akių ir neturime įsivaizduoti, kad viskas vyks savaime. Iš tikrųjų yra daugybė iššūkių. Visa region, to regiono ekonominė situacija yra nestabili ir yra tikrai labai daug rizikos, kad e, mūsų viltys dėl e, taikaus pereimo e, prie gerovės visuomenės gali labai greit sužlugti. Yra dar daug problemų, tačiau aš džiaugiuosi, kad šiuose šalise ir ekonominiai interesai, ir žmogaus teisės atrodo žengia vieną kryptimį. Ačiū. Labai ačiū visiems pasisakiusiems, o dabar perėsime prie Sakarovo premijos laureato. Pirmiausia, tas Limanas Rin, e, kaip sakiau, ji yra iš Bangladešo. Prašom. Thank you very much. Mm. We all believe that. Ačiū. Mūsų visus vienyje tikėjimas, kad demokratija yra geriau negu diktatūra. Ypač korumpuota diktatūra, netgi jeigu ji nėra kokia nors religinė diktatūra. Ir aš esu įsitikinusi, kad tikros demokratijos negali būti tuo met, jeigu neišgirstamas moterų balsas. Manau, kad parlamente taip pat turėtų būti 50, 50 procentų moterų. tačiau yra tam, tikra, tam tikras nusiteikimas nepriimti moterų į politiką vyrai dėl tradicinių, religinių, kultūrinių ar kokiu nors kitų priežasčių nenori priimti moterų į politiką, įtraukti jų į vyriausybės ir panašiai. Tikros demokratijos nesukursime, jeigu religija nebus atskirta nuo valstybės jeigu religija nebus atskirta nuo teisingumo sistemos ir nuo švietimo. Religija, nėra, su, religija labai dažnai e, nesuderinama su sekularizmu, su moterų teisėmis, žmogaus teisėmis ir e, žodžio laisvė. jeigu, žmon, jeigu visuomenė nėra sekularistinė, jeigu žmonės nėra politiškai sąmoningi, tai jais galima manipuliuoti ir jie gali. Ir tuomet žmonėms vadovauja dažnai religiniai fundamentalistai, kurie tikrai nekuria demokratinės sistemos, kai jie gauna valdžią. Todėl mes negalime leisti fanatikams greuti demokratijos ir pamintijos principų. Yra žmonių, kurie tik iš šarijos teisę, bet ta, tokia teisė diskriminuoja moteris. Moteris gali būti užmet, užmėtomos akmenimis, yra verčiamos dėvėti burką ir jaustis antros rūšės žmonėmis ir piliečiais, ar tiesiog vaikų gimdymo mašinomis vyrų, vergėmis ir sekso objektais. Pilietinė visuomenė sudaro labai skirtingų įsitikinimų žmonės. Tai yra puikia mintis nereligingi vyrai ir moteris tikintys laisvėmis, e, tikintys te, žmonių teisėmis, nevers moterų nešioti burkų ir pasipriešins tiems, kurie pasisako prieš moteris, kurie remia misoginiškas sistemas. Tokie žmonės, kurie e, yra nusiteikę prieš moteris, yra mizoginai, neturi tapti vadovaujančiais as, asmenimis valstybėse. Aš dar kartą pakartosiu, kad religija netitinka demokratijos, žmogaus teisų, sekularizmo ir žodžio laisvės principų. Tai nesuderinama. Nemanau, kad moteris patekusios į vyriausybę iškart išspręs visų moterų problemas. Mano šalyje, Bangladeše, moteris jau buvo ir opozicijų vadovais, ir netgi premjero, premjero postą buvo užėmusi moteris. Tačiau ženkliai moterų padėtis dėl to nepagerėjo. Mano šalyje moteris, kaip ir visame Indijos subkontinente, yra žudomos dar būdamos kūdikiais, jos tampa sekso vergėmis, verčiamos būti prostitutėmis, prievartaujamos e, ir prie jų seksualiai priekabiaujama, jos yra tik sekso objektai. Moteris iš tikrųjų labai kenčia toje pasaulio dalyje. E, ir mano minėtos regionas yra laikomas pavojingiausių moterims regionų visame pasaulyje. Nors retkarčiais jos prasimuša į valdžią, bet jos nieko nepadaro tam, kad moterų padėtis bent kiek pasikeistų. Čia reikia ir ideologinių nusistatymų, siekio pagerinti moterų padėtį. Reikia Ir tos moteris, kurios buvo valdžioje, iš tikrųjų nieko nepadarė. Jos mane išstumė iš mano šalies, nes aš rašiau knygas, kurios gynė moterų teises ir prieštaravo islamui. Jau 17 metų aš gyvenu tremty. Ir man dar kartą svarbu pabrėžti, kad į valdžią galų gale turi patekti nereligingai nusiteikę žmonės ir jie turi padėti visuomeniai tapti mažiau priklausoma nuo religijos. Aš manau, kad ir islamo valstybės turi būti sekularizuotos ir lygiai taip pat reikia atskirti valstybės struktūrą bei teisingumo ir švietimo sistemą nuo religijos. Thank you. And the next speaker is Sally Osman, who is... Dėkuoju. Toliau Sally Osman, Sudano e, žmogaus teisų teisininkas, kuris padėjo tūkstančiams nukentėjusių nuo etinio valymo. Prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, džiaugiuosi šią dar kartą mums suteiktą kaip Sakarovo premijos laureatams galimybę Aš dabar tiesiai pereisiu prie to klausimo, kaip valdyti perinamąjį laikotarpį ir kaip skatinti žmogaus teisės. Sudanas yra pereimo prie demokratijos pavyzdys po to, kai buvo sudaryta CPA Mūsų konstitucija iš tiesų žadėjo demokratiją ir teisinės viršenybės įtvirtinimą šalyje. Deja, buvo surinkti rinkimai ir jie dėja buvo suklastoti. Ir rinkimų stebėtojai sakė, kad e, rinkimų metu buvo e, fiksuoti tik pažeidimai. Ir mums tai buvo tam tikras įžeidimas, mes priklausome tarptautiniai bendruomeniai. Ir mes taip pat turime teisę, kaip ir kiti, džiaugtis tomis pačiomis teisėmis. Jeigu yra fiksuojami pažeidimai, tai tarptautiniai stebėtojai turėjo išsakyti savo žodį, bet to nepadarė. Mes turime kitą liūdną patirtį su referendumu, kuris neatspindėjo e, visuomenės poreikio. Kaip teisininkas aš žinau, kad žmonės pietuose turi taip pat teisę džiaugtis pagrindinėmis laisvėmis ir žinau, kokia atmosfera buvo pietuose. O šiaurė visiškai neprisidėjo prie klausimo sprendimo. Taigi, kai kalbame apie perėjimą demokratijos link, reikia nustatyti tam tikrus svarbus kriterijus. Pavyzdžiui, jeigu turime vyriausybę, kuri kelia karus Darfūrę, pietuose, to karo metu buvo padaryta daugybė karo nusikaltimų, buvo vykdotas genocidas, nusikaltimai žmonijai. E, Darfūro situacija buvo perduota tarptautiniam baudžiamajam teismui. E, prokurorė labai gerai išanalizavo padėtį ir nustatė mažiausiai tris kaltininkus. Deja, tarptautinė bendruomenė nesijėmė jokių žingsnių, kad patrauktų tuos kaltininkus atsakomybėn. Be to yra tūkstančiai kitų nusikaltelių, kurie įvykdė daugybę pažeidimų. Teisingumo rankos jų nepasiekia. Taigi mes taip pat abie e, karo klausimą turime kelti. Ta situacija taip pat yra svarbi. Mes net arabų pasaulyje matome, kaip Tunise, Egipte, Libijoje ir Sirijoje kaltininkai yra nesugauti. Kiekvieną dieną ten žūsta žmonės ir niekas e, nepasako tam ne. Sunku kalbėti apie demokratiją, kai tarptautinė bendruomenė vis dar daro kompromisus su diktatoriais ir tokia yra realybė, ypač kalbant apie Afrikos šalis. Mums reikia, kad ES rimtai pažiūrėtų į tuos kriterijus diktatūrinėse šalyse. Mes visi turime bendrų interesų. E, labai gerai, kad Europos parlamentas kelia žmogaus teisų klausimą ir žmogaus teisų klausimai Afrikos žemynė yra prioritetas. Baigdamas noriu pasakyti, kad Sudane situacija yra tokia, kad e, mums reikia parlamento atki, ats, aktyvaus vaidmens, rengiant konstituciją, kurioje būtų pripažįstamos teisės, lygios teisės visiems. Dabartinė vyriausybė sako, kad ji yra musulmoniška šalis ir jie nori mums primesti fanatikų įsitikinimus. Todėl manau, kad tarptautinė bendruomenė taip pat turėtų įsikišti ir užkirsti kelią tolesniems pagrindinių žmogaus teisų pažeidimams. Ačiū. Uh, Dabar pereiname prie uh, pono Salimovič, kuris yra leidinio Oslo Bodienė iš Bosnijos ir Hercegovinos leidėjas, e, įsikūręs Sarajeve. Ačiū. Kratko. Aš kalbėsiu labai trumpai. Vieni nagradai do danas. Aš gavau šią premiją prieš 18 metų, tuomet padėtis dar buvo visai kitokia ir mano laik, mūsų leidžiamas laikraštis e, Oslo Važinėje e, gavo šį apdovanojimą pačiu be nesunkiausiu Bosnijai ir Hercegovinai laikotarpiu. Ir tikrai mm, dar praėjo keletas metų, kol mes pradėjome leisti laikraštį normaliai kiekvieną dieną. Tas laikotarpis buvo iš tiesų nepaprastai sunkus Bosnijai ir Hercegovinai. E, Žurnalistai, kurie rašė šiam laikraščiui, kasdien rizikuodavo savo gyvybę, norėdami jį išleisti, parengti. Ir tais metais, kai mes gavome premiją, pastatas, kuriame mes buvome įsikūrę, buvo visiškai sugriautas. Taigi teko statyti jį iš naujo. Kodėl aš tą sakau? Aš noriu pasakyti, kad jums būtų aišku, kaip uh, yra elgiamasi su žmonėmis, kurie nori sakyti tiesą, kurie nori kovoti už žmogaus teisės. Mūsų laikraštis būtent po to tapo tokiu simboliu visų tų įvykių, kurie vyksta, vyko Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tuo metu mes į, tuo metu mūsų e, valdantieji įkūrė, tiesiog sugriovė visą tai, kas buvo ir ant tų griuvėsių mėgino įkurti savo, e, savo leidinius, bet jiems nieko nepavyko. Mes pasisakome už įvairovę, už Bosnijos Hercegovinos e, daugietniškumą, kuris buvo daugybę metų mūsų skiriamas į ženklas ir kuris tapo mums tokiu fatališku karo laikotarpiu. Ir tik mūsų atvirumas išlai... buvo ta priežastis, dėl ko mes galėjome išlaikyti kontaktą su visais Bosnijos Hercegovinos piliečiais. Dabar tai atrodo visiškai normalus dalykas, bet tuo metu tai nebuvo taip paprasta ir taip normalu. O dabar Bosnijoje, Hercegovinoje mums reikėjo kovoti, iš, iš esmės kovoti už tokius paprastus dalykus kaip spaudos laisvė. Tai dabar mums atrodo savai nesuprantamas dalykas. Tuo metu mes tiesiog aprašėme tai, kas iš tikrųjų vyksta Bosnijoje, Hercegovinoje ir tai tikrai nebuvo paprasta. Jau 18 metų mūsų visuomenė keičiasi ir daug kas tikrai pasikeitė į gerąją pusę. Taip pat ir įstatymai buvo patobulinti, žurnalistai mm, dabar gyvenam prastesnėmis sąlygomis. O tuo met mums teko iš tikrųjų kovoti už pačius paprasčiausius, elementariausius žmogaus poreikius, už teisę į gyvybę, už teisę būti kitokiam, už teisę turėti kitokius religinius ar kultūrinius įsitikinimus. Mes kovojame prieš neapykantą, kurią tuo metu skleidė valstybinė žiniasklaida ir politikai. Ir labai daug aukų nusinešė nacionaliniai interesai, nacionaliniai pageidavimai. Uh, Aš manau, kad ir toliau mums reikia kovoti už teises, tačiau tos teisės šiek tiek pasikeitė lyginant su tuo, kas buvo prieš 18 metų. Niekiek nes nie, šiandieninės teisės, už kurias kovojame, yra niekiek nemažiau svarbios. Galbūt jos kažkuria prasme šiandien yra net svarbesnės negu bet kada kitų metų nes mūsų ateitis priklauso nuo to, kaip dabar sugebėsime apginti uh, E, kai kurias teises, nes nepykanta visuomenėje, ypač etninių pagrindų kylanti, religinių pagrindų kylanti neapykanta yra didžiulė problema. Teisė į nuosavybę, teisė į susigražinti nuosavybę, tai buvo taip pat viena iš tų teisių, už kurias e, mums teko kovoti ir už kurias mes kovojame iki dabar, nes žmonės daug kas prarado savo nuosavybę karo metu. Taip pat ir teisė į darbą yra viena iš uh, vienas iš mūsų tikslų. 40 procentų Bosnijos ir Cegovinos piliečių neturi darbo, jie negali pasinaudoti savo teisę į darbą. Ir mes šiandien kovojame už būtent šių žmonių teisės ir ta kova kasdien tampa vis sunkesnė. Mūsų priešininkai, mūsų laikraščio priešininkai priešinasi ir tokioms teisėms. Ir mums tenka susidurti su vis stiprėjančiais priešininkais žurnalistai, kurie pasisako už laisvę, dabar e, patiria didžiulį spaudimą iš politikų ir iš ekonomikos pusės. Tas spaudimas yra kitoks negu prieš 18 metų ir jis yra labai nepastebimas iš išorės. Mes kovojame prieš nepotizmą, prieš korupciją, prieš e, žemažiūriškumą Tai yra didžiausios Bosnijos ir Cegovinos problemos šiuo metu. Mums labai svarbus buvo tas apdovanojimas, kurį gavome už tokią kovą. Esame iš mažos šalies ir džiaugiamės, kad kad buvome palaikomi, nes labai dažnai mažos šalis yra paliekamos vienos su savo kova kartais susidaro įspūdį, įspūdis, kad daugeliu nerūpi ir jie nenori matyti ir nematys tai, ko mes siekiame ir ko norime pasiekti. Ir aš noriu tiesiog pasakyti, kad kovoti už teisingą reikalą vis tiek yra verta. Ta rodo visi čia susirinkę, šiandien susirinkę Nobelio premijų laureatai. Jiems teko sunkus darbai, jie turėjo susidurti su didžiuliais pavojais, tačiau vis tiek įrodė, kad kova yra to verta, kad ji gali atnešti rezultatą premija rodo, kad pasaulyje yra žmonių, kurie moka įvertinti tas aukas kurių teko padaryti premijų laureatams. Galbūt mums ne iš karto pavyksta pasiekti savo tikslų, tačiau aš tikiuosi, kad kada nors mes vis tiek jų pasieksime. Bosnija Hercegovina yra tikrai labai sudėtinga šalis, jos visuomeniai kyla daugybė problemų, bet mes ir toliau kovosime už žmogaus teisės ir už lygiateisiškumą šioje šalyje. Ačiū. O dabar, kaip jau anksčiau sakiau, Ponelė Lazana dėja negalėjo čia atvažiuoti, bet atrodo kažkas turi laišką jos vardu. Leisim perskaityti ponios Leilozanos laišką. Ačiū. Leilos Zanos laiškas yra turkų kalba ir prieš skaitydamas jį norėčiau pristatyti E, norėčiau išsakyti savo užuojautą Danielos Mitterrand šeimai, kuri buvo didelė mūsų rėmėja. Sakharovo premijos laureatai, gerbiami dalyviai, ponios ir ponai. Visų pirma, aš norėčiau Jums e, išsakyti e, padėką už paramą veikloje, kuri ilgą laiką tęsiasi. Dėkoju Jums taip pat už konferenciją, kurioje kalbame apie žmogaus teisės. Aš džiaugiuosi ir tuo, kad Europos parlamente yra Sakharovo vardu pavadinta salė. Taip pat noriu pasakyti, kad labai apgailestauju, matydama žmogaus teisų vaizdą pasaulyje, kuris netitinka tikrosios prigimties. Mes žinome, kad yra sunku išvardinti visus pažeidimus dėl laiko stokos, todėl aš tik bendrai įvertinsiu esamą padėtį naujos pasaulio tvarkos labui žmogaus teisų procesas, kuris jau beveik e, pradėjo judėti į priekį, dėl daugelio e, žmonių pastangų buvo pažabotas. Žmogaus teisės buvo įvardintos kaip koncepcija, kur leidžianti įtvirtinti kiekvieno individu teisės. Ir dabar matome, kad yra pradėta ginti ne asmenų, o valstybių interesus. E, šis dabar tvirtinamas konceptas leidžia valstybėms narėms pažeidinėti asmenų teisės. Per šį renginį išriškėjo penkios temos, dėl kurių buvo diskutuota, įskaitant ir pereinamųjų procesų valdymas, valdymą, parama žmogaus teisėms ir demokratijai, pilietiniai visuomenė, atskaitomybė ir teisingumas. kad e, galėtume pakalbėti apie pereinamąjį laikotarpį vienoje ar kitoje valstybėje, turime kalbėti apie politinius pokyčius. Kai kurios valstybės išgyvendamos tokius pereinamuosius etapus, e, išgyvena tuos etapus gana greitai, o kitose, tokiuose kaip Turkijoje, procesas nevyksta nei greitai, nei konstruktyviai, nei kūrybingai. Iš Turkijos tikimasi, kad ji darys pažangą greičiau, panaudodama vidaus ir išorės dinamiką ir e, vis labiau sustiprindama bevaldančios val, e, vyriausybės, e, kuri jau tris kadencijas išsilaikė galę. Mes suprantame, kad mums reikia pirminių priemonių parodyti, kad mes esame pasirengę pradėti naują etapą ir atverti naują istorijos puslapį pereinamąjį laikotarpį teisingumui tvirtinti. Be to turime uh, šiame kontekste įvertinti istoriją. E, realybė reikalau, realybės įvertimas reikalauja drąsos, kad nepakartotume praeities klaidų. Matome, kad skirtingos religinės ir etinės grupės Turkijoje kentėjo. Aš nežvelgsiu giliai į istoriją, bet galiu pasakyti, kad kurdai, kurie yra nykstanti tauta pasaulyje, turi labai svarbią istoriją, jos negalima pamiršti. Amnezija sprendimo net neša. Mes turime ieškoti sprendimo ateičiai, bet negalime leisti, kad praeities nuoskaudos sugriautų mūsų pastangas. Daug skerdinių ir mm, smurto vykdyta, tačiau juos tengiama pamiršti ar paslėpti. Prisiminkime Dar suskurda e, rugsėjo 12 dienos karinį perversmą. Mamak metris kalėjimus Halib Džemas, Halib Čemas e, e, masinius kapus, masinius žudimus. Prisiminkime 10-ojo dešimtmečio įvykius, kurie dar ir šiandien pasikartoja kad pakartotume, kad atskleistume viską, kas vyko praeitie vienu mostu, yra neįmanoma. Todėl mes turime sukurti aiškius, gerai suplanuotus ir skaidrius veiklos planus. Turime suprasti, kad valstybės nusikaltimai e, susiveda į pavienius asmenys ir žinokime, kad nei viena valstybė e, garsiai nepripažins savo kalties e, nežinodama kaltų asmenų. Tai, kas neseniai įvyko Čukrūčioje, e, rodo, kad Turkijos valstybė ir toliau vykdo karo nusikaltimus. Perinamojo laikotarpio teisingumas yra labai svarbus mechanizmas realybėj atkasti, tačiau pirmiausia reikia pradėti dialogą ir dėrybų procesą. Šis procesas yra įmanomas tik tada, jeigu bus pademonstruotas pelitinis ryštas, nuoširdumas, drąsa ir testinumas. Kaip žinote, e, PKK ir Erdžalano e, komunikatai e, Turkijos visuomenėje buvo priimti palankiai. Nepaisant to, kokia susidarė padėtis, AKP vyriausybė nepasinaudojo savo daugumos gale ir nerado, neieškojo sprendimo. Deja, vyriausybė ir valdančioji partija bando terrorizuoti kurdus, sulaikydama žmonės, pažeidinėdama jų žmogaus teisės ir uždarydama daugelį kalėjimus. Deja, pasaulis tyli ir nusprendžia tikėti nesažininga Turkijos valstybės politinė propaganda. Tačiau yra įmanoma sukurti naują konstituciją, parengus naują politinių reformų statymą. Štai čia visuomenės lūkesčiai ir susiveda. Kurdų problemą bus galima išspręsti tik tada, jeigu visų Turkijos gyventojų konstitucinės teisės, įskaitant politinės, socialinės ir kultūrinės teisės, bus įtvirtintos konstitucijoje. E, žvelgti praeičiai į akis dabar Turkijoje yra gana skausminga ir tuo daug kas e, yra nepatenkintas, nepaisant vyriausybės ir pilietinės visuomenės pastangų. Yra labai daug procedūrinių priemonių, kurias tame procese galėtume pasitelkti. Taikos ir sutaikinimo komisijos, muziejai, teismai yra tik keletas iš įmanomų galimybių. Uh, kad ir kaip tas procesas bus įgyvendintas, turime atsižvelgti į lyčių skirtumus ir jautriausias problemas susijusias su tuo. E, žvelgdami praeitį negalime apsiriboti tik pastaraisiais 30 metų. Realybėje turime daug kitų paveldėtų istorinių klaidų. Pažvelgę į istoriją, pamatytume, kad Turkijos, kurdai e, Turkijoje siekia gyvendinti savo teisės visose sritise. Kiekviename istorijos etape kurdai būdavo kitaip įvardyjami. Vakar kurdai buvo vertinami kaip e, banditai, separatistai, šiandien jie vertinami kaip teroristai. Dėl besivystančio pasaulio poreikių šios nesažiningos, neteisingos etiketės uh, įsitvirtina oficialioje politikoje ir mes, kurdai, norime tą atmesti. Realybė reikalauja drąsos. Ta drąsa šiandien paslėpta teisingame apibrėžime. Dar kartą ačiū, kad manęs išklausėt. Leila Zana. Thank you very much indeed. And uh, may I just say that that... Ačiū. Iš tiesų, tą žinutę galėjote perskaityti net ir kurdų kalbą. Uh, e, tu nekeliam. Manau, kad jūs prašėte žodžio. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad jaučiuosi jums visiems labai artimas. Aš atstovauju čia Europos parlamente Estijai, tai šaliai, kuri na, remiantis istoriją ir logiką, čia neturėtų būti. 50 metų pragyvenau prie totalitarnio režimo. Iš tiesų, laisvasis pasaulis nelabai rūpinosi Baltijos šalių likimu. Bet e, šiandien mes kalbame apie perėjimą prie demokratijos ir aš manau, kad mes galime pasidalinti gerais Baltijos šalių pavyzdžiais ir papasakoti apie mūsų pažangą demokratijos, brandžios demokratijos link. Taigi, pirmiausia, kas yra svarbu, negalima remti diktatoriškų sistemų, negalima su jais oficialiu lygiu bendradarbiauti. Aš manau, kad reikėtų laikyti Solženicino patarimų turėtume atsitolinti nuo tokios diktatūrinės sistemos ir oficialios jų linijos. Kitas dalykas - reikia ruoštis pereinamajam laikotarpiui. Ir tą reikia pradėti daryti kaip galima anksčiau. Net ir sunkiomis sąlygomis galima organizuoti pogrindinę veiklą, kuri parengtų svarbiausius pagrindinius dokumentus. 72 metais aš vieną savo dokumentą nusinčiau į jungtinės tautas. Mes nesitikėjome gauti atsakymo tuo metu, mes tiesiog norėjome, kad vakarai sužinotų, kad 99 procentai Estijos gyventojų nepritarė komunistiniam režimui kai prasidėjo 87-88 Sovietų sąjungos krizė, mes tam buvome gerai pasiruošę ir mes iš karto pradėjome renkti pilietinės iniciatyvas mm, vyko pirmieji susibūrimai atvirose erdvėse. 88 metais buvo įstikta pirmoji nekomunistinė partija visoje Sovietų sąjungoje. Tai buvo Estijos partija už laisvę ir nepriklausomybę. Ir dėka tokių pilietinių iniciatyvų mes patraukėme didžiąją dalį visuomenės ir visuomenė pritarė vis, visiškos nepriklausomybės atstatymui, nedalinės, o pilnos nepriklausomybės atstatymui. Tai buvo nepaprastai svarbu, mums pavyko sukurti daugybę nepriklausomų partijų. Ta pavyko padaryti per vienerius metus. Taip pat mes parengėme savo darbo atvarkę, kurią prieš pastatėme silpnėjančiai komunistiniai partijai. Ir komunistinė partija desperatiškai bandė reaguoti į mūsų iniciatyvas, bandė mus e, prispausti ir užspausti 91 metais, kai prasidėjo Persijos įlankos karas. Gorbačiovas bandė užspausti laisvą žodį ir demokratijos, demokratijos proveržį, demonstracijas e, Lietuvoje ir Latvijoje. Bet iš esmės labai svarbu yra paruošti visuomenę ir tą mes darėme. E, net ir griuvus Berlyno sienai mes nežinojome, kas tiksliai atsitiks. Mes buvome pasirengę visoms galimybėms. Dabar galima sakyti, kad 91 metais mes atgavome nepriklausomybę. Čia kalbu apie visas tris Baltijos šalis. Tačiau prieš daugybę metų viskas netrodė taip tikra ir paprasta. Mes turime būti pasirengę bet kokioms alternatyvoms. Ir kalbant apie Baltijos šalių patirtį, reikia pasakyti, kad ten nebuvo smurto, keršto. Ir Estijoje ne vienas žmogus nežuvo per tuos ketverius perinamojo laikotarpio metus nuo 86 iki 91. Šis procesas buvo įvykdytas oriai ir labai taikiai bei demokratiškai. O realūs rezultatai, kuriuos mes matome šiandien, yra tokie, kad mums pavyko įstoti į Europos Sąjungą ir pavyko sukurti gan tvirtą demokratiją. Tačiau taip pat labai svarbu šiame procese yra ir tarptautinės bendruomenės parama. Libijos, Tuniso atveju mes matome, kokie gėdingi sustarimai būdavo sudaromi su buvusiais diktatoriais. Mes turėtume iš to pasimokyti. Europos parlamentas taiko vertybėmis grįstą užsienio politiką bent jau bando subalansuoti ekonominius interesus ir vertybinius klausimus. Ir šioje vietoje aš norėčiau Jūs informuoti apie Europos liaudės partijos pasiūlymus dėl Sakarovo premijos vaidmens didinimo Iš esmės daugiausia dėmesio šiam, šiai premijai yra skiriama gruodžio mėnesį ir tarptautinė žiniasklaida nepakankamai nušviečia šį klausimą. Todėl mes turime pasiūlymą. Europos parlamentas kasmet turėtų sukviesti tiek kandidatus, tiek ir Sakarovo premijos laureatus labai sunku būna išrinkti vieną laureatą iš daugybės kandidatų, kurie visi yra nusipelnę mūsų dėmesio. Ir mes turėtume kviesti į sustikimus taip pat ir kandidatus gauti šią premiją. Taigi turėtume suteikti visiems šiems asmenims galimybę kreiptis į užsienio reikalų komitetą ir kitus komitetus. Ir Europos parlamente kasmet turėtų vykti diskusijos dėl Sakarovo premijos laureatų likimo ir dėl to, kaip jiemsgi sekasi siekti savo tikslų. Sakarovo premijos laureatai ir kandidatai turėtų būti laikomi ne tik vienkartiniais garbės svečiais, bet nuolatiniais mūsų draugais ir parlamento duris jiems turėtų būti atviros visuomet, aplenkiant bet kokias biurokratinės kliūtis. Jiems netgi turėtų būti suteikiami nuolatiniai leidimai atvykti į Europos parlamentą bet kada. Ir žinoma, kad mūsų ES institucijų atstovai, diplomatai tose šalise, iš kurių kilę laureatai, turėtų palaikyti nuolatinį ryšį su jais ir informuoti mus apie jų likimą. Ačiū. Uh, Ačiū, Tune, už šias įdomias išsakytas mintis, kurios uh, yra labai svarbios. Sakarovo tinklui. Aš džiaugiuosi matydamas Aleksandrą Milinkievičių ir ponę Aleksejevą. Prieš mus dar ponę gale norėjo pasisakyti. Be 26 posėdis bus baigtas. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu Marija Black. Aš esu AFLA valančiosios tarybos narė Čia kalbu apie pagalbą, teisinę pagalbą Afrikai, tačiau kasdienėje veikloje aš esu ambasadorė Ugandai. Pirmiausia, noriu išreikšti susižavėjimą šiais drąsiais laureatais, kurie atlieka tokį svarbų vaidmenį žmogus teisės rytyje savo šalyse. Čia mes dabar visi esame globalioje aplinkoje ir aš norėčiau prisidėti prie e, tarptautinio baudžiamojo teismo ir atstovės ir Osman išsakyto prašymo. Uganda, kaip žinia, pirmą kartą perdavė bylą dėl pasipriešinimo armijos tarptautinio baudžiamajam teismui. E, Deja, kaltininkai vis dar yra laisvėje, kūnė ir jo vyrai e, vis dar yra Demokratinėje Kongo Respublikoje ir kitur. Jie nebežudo Ugandos žmonių, bet žudo kitus afrikiečius. Jos luošina ir tiesiog grobia merginas, kurias vėliau panaudoja mm, seksualinės vergovės tikslais. Aš manau, kad mes turėtume palaikyti milijonus nukentėjusiųjų, mes turėtume paskatinti tarptautinę bendruomenę bendradarbiauti ir šalis turėtume paskatinti, paraginti perduoti kaltininkus tarptautinė būdžiamajam teismui. Mes esame dėkingi Europos parlamentui už rodomą paramą. Aš turiu klausimų. TBT neturi policijos pajėgų, bet Galbūt kai kurie iš prelegentų turėtų minčių arba pasiūlymų dėl to, kaip patraukti sunkių nusikaltimų vykdytojus baudžiamojom atsakomybėn. Ačiū. Po minutės perduosiu žodį Barbarai Lochpiller, kad ji apibendrintų e, mūsų diskusijas, bet pirmiausia klausiu, ar dar būtų norinčių pasisakyti. Prašom, ponas Bazilijai. Euh, juste peut-être pour euh, vraiment très, très, très court sur la. Labai trumpai, jeigu galima, dėl to, ką Europos parlamentas galėtų padaryti prieinamųjų etapų. Niekada negalima numažinti e, to skyriaus, kuris dirba atitinkamoje valstybėje įtakos. Labai daug kas vyksta Briuselė ir Strabūrė, bet nieko nėra veiksmingiau, kaip parlamento delegacijos dirbančios konkrečiose valstybėse, kurios kalba tų valstybių spaudos konferencijose ir kitur. Kiekvieną kartą aš tą sakau. Kuo daugiau jūs išeisite iš parlamento ir kuo daugiau jūs susitiksite su atitinkamų valstybių žmogaus teisų gynėjais, tuo veiksmingesnis bus e, tas pereinamasis etapas. E, dėl laureatų aš dar m, mm, galiu pasakyti, kad prieš Sinoje neseniai susitikau vienu tokiu gynėju Ir e, jis man pasakė, kad niekas nėra su juo Kosove susitikę. Tas žmogus yra gavęs Sakarovo premiją, bet su juo niekas nėra susitikę iš tarptautinės organizacijos. Tai yra puikus pavyzdys, rodantis, ką jūs parlamentarai turėtume daryti. Dar vienas dalykas, kuris yra aiškus, kalbant apie pereinamą laikotarpio etapą. Turime Europos parlamento pozicijas bent jau išversti į arabų kalbas, nes dabar, į arabų kalbą, nes dabar uh, E, tie žmonės net nežino apie, kad Europos parlamentas skelbia tokias rezoliucijas. E, reikia padaryti, kad tie tekstai būtų įskaitomi vietos žmonėms. Taigi reikėtų išversi tekstus. Dar kai kalbame apie Sakaro Frejos ir laureatų maltomumą. Manau, kad kartas nuo karto reikėtų susirinkti tose valstybėse, kur laureatai gyvena. Aš manau, kad būtų kur kas įtakingiau, jeigu e, galėtume nuvykti į Baltarusiją, Kubą ar į Oslobodienį štabą. Ir tai būtų kur kas veiksmingiau, e, jeigu e, įgyvendant šį procesą. Uh, Ačiū. Aš pats Kuboje lankiausi ir susitikau su premijos e, laimėtojais Kuboje. Manau, kad e, jie tikrai apsidžiaugia. Ar dar kas ką norėtų pasakyti? Jei ne, aš suteiksiu žodį e, žmogaus teisų pakomčičio pirmininkai poniai Lochbiller, kad ji apibendrintų diskusiją. Prašom, Barbara, žodis jums. Ačiū. Tikrai nelengva užduotis apibendrinti tokią turiningą diskusiją jūsų mm, pasiūlymus. Mes, jūsų pasiūlymus mes tikrai atsižvelgsime, ypač dėl to, kaip toliau bendradarbiauti šiame mm, Sakarovo premijos laureatų tinkle. Atsit, buvo aptarta nemažai temų kompleksų ir mm, skirtingi kalbėtojai gana daug svarbių dalykų išsakė tose temose. Pone Benzetrinė pasakė, kad transformacijai reikia kantrybės, reikia laiko ir tai susijęs su to, ką pasakė ponas Vestendorpas. Mes neturim kažkokios knygos, kurioje būtų parašyta kiekvienam visiems atvejams tinkantis receptas. Kiekvienu atveju reikia žiūrėti į procesus, į visuomenę ir atsižvelgti į atskirus faktorius. Tačiau, bet kuriuo atveju, ES gali pateikti tam tikrų instrumentų, bet pati visuomenė tais instrumentais turės pasinaudoti. Mums buvo priminta, kaip pasakė ponė Nasrin, kad pereinamieji procesai turi vykti. Ačiū, tai buvo ponė Penzedrin, pasakė, kad e, mokytis reikia iš savo pačių klaidų, kad reikia dirbti skaidriau, reikia daugiau klausytis vienų kitų ir tik tuomet e, būsi priimtas kaip vertas partneris. Kantrybė ir laikas yra e, toksai dalykas, kuriuo negalima piknaudžiauti, negalima pasakyti, kad tam tikri dalykai gali būti paukoti tam laukimui ir tai kantrybei. Yra tokie principai, kurių atsisakyti negalima, kurie turi būti esminiai ir kurių visuomet reikėtų laikytis. Leila Zana sakė, kad yra labai svarbu įtraukti tam tikras žmogaus teisės į konstituciją. Kitas dalykas, kitas toks temų ratas, kuris buvo aptartas, tai yra nebaudžiamumo problema. Negali egzistuoti nebaudžiamumas tų atžvilgių, kurie trukdo kurti demokratiją, ne visuomenę, kurioje būtų garantuojamos pagrindinės žmogaus teisės kiekvienam. Pone Benzedrin, galbūt todėl, kad įrašytoje labai gražiai pasakė, ji pasakė, mes turime išsivalyti nuo diktatūrų nuodų. Tai tikrai labai svarbus uždavinys. Išklausėme pavyzdžių iš Sudano, iš Turkijos istorijos, kaip, kuriuos minėjo Leila Zana. Visi tie pavyzdžiai rodo, kad reikia dirbti su istorija, reikia grįžti prie to ir tarptautiniu lygiu kelti tuos klausimus, nebaudžiamumo klausimus. Už tai atsakingas ir tarptautinis baudžiamasis teismas, bet tą reikia daryti ir pačioje valstybėje, jos viduje. Taigi reikia e, dirbti su praeitim, bet negalima vadovautis keršto dvasia ir negalima įsijausti į laimėtojo poziciją. Reikia laikytis aukos, e, teisingumo aukos atžvilgių principo. Auka turi teisę bent jau sužinoti, kas vyko iš tikrųjų ir bent jau turi teisę išgirsti, kad neteisybė, kuri buvo įvykdyta jos atžvilgių, yra tikrai pripažinta neteisybė. Girdėjome pavyzdžių ir iš Afrikos. E, ir matome, kad kai kurie aukšti asmenys, aukšti kariniai pareigūnai yra patraukiami baudžiamojo neatsakomybin ir kompromisų yra nedaroma. Jeigu mes čia būtume nuoseklesni, tai galbūt e, teis, baudžiamasis teismas kada nors taptų ir tam tikra prevencinė institucija, tokia atgrasančia institucija. Na, ir parlamentas buvo priėmęs atitinkamą rezoliuciją dėl tarptautinio nebaudžiamumo. Čia kalbėjome at, būtent apie tarptautinio teisingumo teismo darbą ir apie galimybės. Ir galbūt tikrai reikėtų išversti tokį pranešimą į arabų kalbas. Taip, žinoma, kad reikia patraukti baudžiamojon atsakomybėn diktatūras, kurios padarė nusikaltimų, tačiau reikia priminti apie atsakomybę ir tiems, kurie rėmė tokias diktatūras. Taigi valstybės narės turi galų gale nustoti kovoti su tarptautiniu teisingumo teismu, bet priimti jo statutą ir ratifikuoti jį, kaip Junktinės Amerikos valstijos, Rusija, Kinija ir kitos valstybės jau yra padarę. Ir šio teismo vaidmuo demokratizacijos procese tikrai gali būti labai svarbus. Transformacijos procesai negali vykti be to, kad mes grįžtame į praeitį, kad e, dirbame su praeitim, galvojame, apmastome ją ir, e, ir tais pavyzdžiais naudojamės. Ta rodo Tuniso ir Turkijos pavyzdžiai. Iš Sirijos mums taip pat pateikta tokių, ponas Jadech pateikė labai vaizdingų pavyzdžių ir pasakė, kad žmonių, daug, daugybė žmonių jau nebijo stoti prieš režimą, kuris juos labai kankino. Juk kankinimai buvo labai paplitę Sirijoje ir jie vertė žmonės bijoti, bijoti tapti aukomis Tačiau manau, kad tapo aišku, kad žmonės tą baimę jau nugalėjo savo viduje ir Europos parlamente, ir visoje Europos Sąjungoje. Mums kyla klausimas, kaip mes galime padėti tiems žmonėms, kurie nori pasikeitimų, kurie nori pereimo prie kitos santvarkos. Parlamentas, žinoma, negali daug daugiau padaryti, negu tik pakalbėti apie tai, kas vyksta ir galbūt mes tikrai galėtumėm kelti reikalavimus, e, e, neleisti skraidyti lėktuvams virš e, Sirijos teritorijos ir galbūt leisti pabėgėliams mm, prisiglausti Turkijoje ir kitur. Ir šie, šiuos reikalavimus, kuriuos iškėlėte ir jūs, mes pažadame taip pat kelti ir taip pat ir jungtinėse tautose. Kalbėjome ir apie tai, kad ekonominiai interesai dažnai kertasi su žmogaus teisų politika. Ta gali patvirtinti kiekvienas, kuris dirba šioje srityje. Bet ir Europoje mes, kaip ir minėjo ponas Kėlam, turime tokių problemų. Mes labai, kaip sakant, garsiai tylėjome apie tai, ką veikia diktatūros Magrebo šalyse kadangi tai sutapo su mūsų ekonominiais interesais ir mes siekėme tam tikros stabilis, stabilumo tame regione, kuris užtikrino mūsų ekonominių interesų paisimą. Todėl labai dažnai mes tiesiog užmerkdavome akis, kai būdavo kankinamos aukos, o dažnai tie, tos aukos irgi mums atrodė tik tai kažkokie islamistai, kur, kurius, kuriems mes nejautėme ypatingai didelės simpatijos. Taip, mūsų dokumentuose mes turime rasti vietos tokiems, tokių problemų sprendimui ir vėlgi su dokumentais kyla e, klausimas, kiek mes juos įgyvendiname. Na ir trečias temų ratas tai yra parama pilietinės visuomenės kūrimui. Mes galime padėti pasipriešinimui, kolega Keliam paminėjo ir Estijos pavyzdį, bet tai gali būti ir kitokie dalykai. Tai gali būti Mm, pagalbą tokiai šaliai kaip Tunisas, kurioje jau egzistuoja pilietinė visuomenė ir kurioje parama gali būti teikiama taip pat intensyviai ir įvairialypiškai, nes ES remia pilietinę visuomenę įvairiomis formomis. Ne tik jos kūrimo pradžioje, bet ir toliau manau, kad Europos parlamentas ir toliau dirbs šiuo klausimu. Ir paskutinis dalykas, dar vienas, į ką labai atkreipė dėmesį ponia Taslimanas Rin. Negalim egzistuoti tam tikro kultūrinio relativizmo san, arba santykinumo, kai kalbam apie žmogaus teisės ir jų pažeidimus. Parlamente mes dažnai darome tokią klaidą, diskutuodami ir kalbam apie mūsų vakarietiškas vertybės tikrai reikia įsisamoninti, kad tos vertybės nėra nei kiek vakarietiškos, jos yra bendros universalios vertybės. Valstybės ir religijos atskirimas yra didžiulis mūsų Europos švietimo laikotarpio pasiekimas, kurį mes turime uh, į kurį turime žiūrėti labai rimtai. Atskirti valstybę nuo religijos, tai reiškia, kad ne, nebeegzistuoja kokia nors daugumos religija ir nebėra pagrindo persekioti mažumos religiją. Manau, kad tai yra europietiškas pasiekimas ir jo reikėtų, jį reikėtų stengtis kleisti visame pasaulyje. Ir grįžtu vėl prie pradžios, prie ponios Benzedrin pasisakymo. Uh, Nėra prieštaravimo tarp to, gyven, kad žmogus gyvena musulmoniškoje visuomenėje, bet gyvena moderniais, remdamasis moderniais šiuolaikiškais principais, nes mes visi orientuojamės į bendras, į universalias vertybės. Ir aš visiems mums linkiu, kad mums toks bendravimas, toksai e, santykis pavyktų. Ačiū. Well, indeed, Barbara, so... Labai ačiū, Barbara. Iš tiesų Labai gerai apibendrinai visas popietės diskusijos temas. Dėkoju visiems kalbėjusiesiems. Laureatai, kurie yra čia ir kurie čia nėra, nusipelno mūsų padėkos už e, jų darbą. Taip padėkoju renginio organizatoriams. Prieš baigdamas noriu pasakyti, kad vakaro renginys prasideda 19.30 min. Bozar salėje, čia Briuselėje. Baigiu dabartinį posėdį. Ačiū už dalyvavimą.